Colleagues, please take seat. Kolegos, sėskite. Labas rytas. Pradėkime posėdį ir pasveikinkime komisijos narį Almuniją. Norėčiau padėkoti jam už puikų bendradarbiavimą su mūsų komitetu per pastaruosius penkerius metus. Neturėjome e, daug teisėkuros dalykų, kurie būtų mums bendri aptarti su jumis, bet šiaip jūs e, puikiai bendradarbiavote. Uh, vienu klausimu ypatingai, kur mes dalyvavome bendro e, sprendimo procedūroje. E, tai yra konkurencijos rytyje e, veiksmai žalai, dėl žalos atlyginimo. Ir tai šis klausimas buvo pirmas žingsnis, stiprinant mūsų komiteto vaidmenį konkurencijos srityje E, labai vertiname jūsų norą bendradarbiauti, jūsų puikius ryšius su parlamentu ir mūsų komitetu. Vicepirmininkas Almunija su mumis aptars e, kai kurias naujasias iniciatyvas patvirtinas komisijos konkurencijos srityje. Konkrečiai bus kalbama apie du e, dalykus - baldąją knygą link veiksmingesnės įmonių susiliejimų kontrolės ir e, komunikatą dėl, e, e, kom, dėl, dėl reglamento 1203 pasiūlymai pateikti dėl e, priemonių esant įmonių susiliejimams ir jo e, pareigas perimsintis asmuo pateiks jau konkretesnį teisėjų kuros pasiūlymą. Europos parlamentas e, gaus informaciją, vyks konsultacijos procedūra. Ir tai yra tarsi tas Monti reglamento kai kurie elementai e, galės būti patvirtinti. E, komisijos narys padarys pranešimą apie 10 minučių ir paskui bus klausimų atsakymų sesija. Grazie, Presidente. Thank you very much. Dėkuoju pirmininkė. E, gerbiami nariai, ponios ir ponai. E, paskutinį kartą lankausi jūsų komitete. Buvau paskirtas komisijos narių ketvirtųjų metų e, pradžioje, balandyje, Prodi komisijoje, paskui dirbome kartu pirmoje Baroso komisijoje, aš buvau atsakingas už ekonomikos ir pinigų reikalus, paskui e, antrą Baroso komisiją dirbau konkurencijos srityje. Kaip pirmininkas sakė, mūsų dialogas buvo labai vaisingas. Man buvo nepaprastai įdomu e, klausyti jūsų, keistis nuomonėmis ir e, buvo įdomu labai dirbti dviem klausimais. Reikia pasakyti, kad e, tai nebuvo prievalė kažkokia komisijos nario, bet puikiai galimybė pagerinti mūsų E, realybės supratimą, iššūkius e, ir tikiuosi, kad jūs taip pat dirbsite e, užmesgę dialogą su mano mane pakeisiančia komisijos nare. Ir E, jūs vaidinate labai svarbu vaidmenį užtikrinant augimą, e, darbo vietų kūrimą. Tai yra mūsų prioritetas ir šie siekiai ir toliau bus svarbiausi, kuriant tolesnės konkurencijos sėties taisyklės ir e, taip pat atspindės mūsų teisėkros pasiūlymuose. pasiūlymuose. Aš e, beveik penkerius metus dirbau šioje srityje ir galiu tik pasakyti, jo konkurencijos politika turėtų būti pagrindinė priemonė, kuri turėtų padėti mūsų ekonomikai stiprinti augimą, užtikrinti tvaresnį augimą, kurti darbo vietas ir pagerinti, padidinti mūsų piliečių gerbuvį. 2013 metais e, pas paskelbta e, šiandieną bus metinė konkurencijos ataskaita, tai yra priemonė e, skatinti konkurencingumui visos konkurencijos politikos priemonės e, padeda mūsų įmonėms, ekonomikoms dirbti veiksmingiau, padinti našumą ir skatina inovacijas. Taip pat yra priemonės dėl antikartelinių susitarimų ir tai yra palanku vartotojams ir pramoniai E, taip pat to užtikrinama tomis taisyklėmis, kad nebūtų kryp, nukrypta nuo e, rinkos principų. E, susiliejimo kontrolė užtikrina rinkų atvirumą ir veiksmingumą, o valstybės pagalbos politika taip pat leidžia racionaliai paskirstyti lėšas ir neikvoti mokesčių mokėtojų pinigų. E, taip pat labai mums svarbu e, pakankamai e, deramai, deramą dėmesį skirti mūsų pagrindiniai priemoniai bendrajai rinkai. Tai yra vienas iš svarbiausių integracijos elementų ir mes turime pašalinti paskutinės kliūtis. Jūs galbūt prisimenate, ką aš sakiau 2010 metų sausį. Kalbėjau apie tai, kad reikia resusuoti bankus, kurie nukentėjo nuo finansinės krizės. Taip pat aš kalbėjau apie tai, kad reikia e, kontrolę e, valstybės pagalbos e, sustiprinti ir taip pat užtikrinti deramas teisės į kompensavimą patyrus žalą. Dabar aš konkrečiau pakalbėsiu apie keletą iš tų dalykų. Europos vyriausybės e, suteikė pagalbą tam tikriems bankams pusnės metais ir paramos e, kontrolė yra labai svarbus dalykas. 100, 110 bankų tiesiogiai yra gavę valstybės pagalbą nuo 2008 metų spalio mėnesio. 13 e, iš tų bankų mūsų nuomonė, galėjo gauti pagalbą be papildomų kažkokių sąlygų. Mes e, dėrėmės dėl restruktūrizavimo planų 52 bankams ir 33 e, e, bankai buvo re, atkurti. Ir šiuo metu mes dirbame dar e, dėl 12 e, bankų. E, Valstybės pagalba buvo teikiama e, dviem būdais e, - kapitalo injekcijas arba turto palengvinimo priemonės, o kitas e, kit, pagalbos forma buvo garantijos kaip, bei kitos stabilizacijos priemonės nuo mm, krizės pradžios 2008 metų spalio iki 2013 metų pabaigos 608 milijardai eurų buvo e, skirta bankams, tai yra e, šiek tiek daugiau negu 5 procentai ES BVP. Ir e, š E, šiuo metu bankai e, gražina e, su palūkanomis tą sumas, bet dar iš tikrųjų reikia nueiti ilgą kelią, kol bus susigražintos visos viešosios lėšos. Ir garantijos valstybių 2009 metais suteiktos bankams sudarė 835 milijardus eurų. Tiek valstybių garantijų buvo suteikta ir šis skaičius sumažėjo nuo to laiko. Pernai e, pabaigoje metų suma garantijų sudarė 400 milijardų eurų. Garantijos e, sudarė e, vyriausybių e, mokesčius 38 milijardai ir tik 3 milijonai iš tikrųjų buvo panaudoti kaip garantijos e, tarp aš, milijardai tarp 2008 ir 2013 metų bankų. Ir dabar, <clears throat> ką mes pasiekime tomis operacijomis, pirmiausiai buvo susigražintas bankų gyvybingumas, e, nenaudojant daugiau papildomai mokesčių mokėtojų pinigų, taip pat e, buvo e, likviduoti kai kurie bankai. Ir uh, E, kitas dalykas, mes siekėme, kaip galima mažiau mokesčių mokėtojų lėšų panaudoti, jų neeikvoti. Taip pat mums visai neblogai pavyko uh, užtikrinti vienodas sąlygas bankams, kurie gavę buvo pagalba ir tų, kurie negavo tokios pagalbos. Kaip prisimenate, prieš metus aš atnaujinau taisyklės dėl valstybės pagalbos bankams. Pagal naują sistemą mes siekėme iš esmės sumažinti viešų, jų lėšų kiekį, kurios uh, e, skirti skirtos e, bankų sektoriai. Bankai turi e, dabar skolinti realiai ekonomikai ir nebesudaryti toliau moralinio e, pavojus. Ir Europos parlamentas, šis komitetas ir taryba palaiko tokį požiūrį ir tai patvirtino savo sprendimais dėl bankų sąjungos. Aš e, dar vieną dalyką minėjau pradžioje, tai yra valstybės pagalbos modernizavimas. E, mes siekiame padėti vyriausybėms paremti augimą ir kurti darbo vietas. Ir nauji prioritetai yra skirti daugiausia dėmesio skirti atėms, kurios, kurie turi didžiausią poveikį vidaus rinkai, turi pritaikyti paprastesnės taisyklės. Praktiškai modernizavimas reiškia, kad buvo patvirtintas dešimt e, naujų gairių, penki reglamentai ir du aiškinamieji raštai kaštai. Sektorinės gairės apima asmenės Europos konkurencingumui sritis, e, skirtos gilinti bendrai rinkai, įskaitant energetiką, aplinkosaugą, aviaciją, mokslinius tyrimus, plėtrą, rizikos finansus MVI, regionė pagalba ir plačiai juos ryšį galiausiai direktyva dėl žalos atlyginimo e, turėtų būti patvirtinta artimoje ateityje ir aš tikiuosi, kad per ateinančią savaitę jis kaip tik ir bus priimta. E, E, ši direktyva yra esminės svarbos įvykis, plėtojant konkurencijos teisę Europos Sąjungoje, ją įgyvendinant e, ir piliečiams bei e, bendrovėms bus lengviau reikalauti žalos atlyginimo, jeigu jie nukentėjo nuo antikartelinių taisyklių, antimonopolinių taisyklių. Ir parlamentas pirmą kartą dalyvauja bendros sprendimo procedūros darbe pagal įprastą procedūrą šioje srityje. Ir parlamento darbas buvo esminės svarbos, ypač šiandien galutinį teksto variantą. Norėčiau padėkoti šiam komitetui ir konkrečiai nariams, kurie e, dalyvavo šiame darbe. Dabar paminėsiu keletą sričių e, konkrečių, kur matome, kaip konkurencijos politika gerai taikoma gali padėti augimui. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti apie E, mokesčių sistemas. Mokesčiai, e, e, kuriuos taika bankai, renkami per tam tikras mokėjimo korteles. Mifai tai yra taip vadinami ir sudaro 10 milijardų eurų. Be to, mes pastebėjome, kad skirtumai tarp mokesčių iškraipo kompensacijų konkurenciją ir mes priėmėme du sprendimus, kad dėl mokėjimo kortelių e, ir tokiu būdu e, sumažėjo kaštai už mokėjimo korteles e, nuo 30 iki 50 procentų. Tokiu būdu galima naudotis bankų paslaugomis, be kurioje šalyje mokant mažesnius mokesčius. E, kol kas dar vyksta tyrimai susijęs su Mastercard ir Visa International. O dėl e, mokėjimų internetu mes e, turėjome vieną bylą su Europos mokėjimų taryba ir mes veikėme aktyviai šioje srityje. Buvo priimti antimonopoliniai sprendimai ir iniciatyvos, kurios leido užtikrinti, kad Europos mokėjimų taryba atsisakys veiklos, kuri e, yra nepalanki konkurentams. Mums reikia mokėjimų sistemoje visoje Europoje sukurti vienodas taisyklės, reikia bankams ir e, prekybininkams teisinio iškumo, vartotojams reikia žinoti, kad jie nemokės per daug brangiai ir taip pat reikia sudaryti sąlygas ne bankų veikėjams e, įžengti į rinką ir inovuoti. Ir geriausias dalykas, e, kaip pasiekti šias priemonės, yra per teisės aktus. Mes dabar e, nagrinėjame dvi iniciatyvas, e, kurios pasiūlė Mišel Barnė ir aš pats. Tai yra reglamentas dėl mokesčių už operacijas ir taip pat mokėjimų paslaugų direktyva. Aš tikiuosi, kad pirmininkaujantį Italiją paspartis darbus taryboje ir kad galbūt dar šiais metais įvyks trišalės darybos. E, dar kitos svarbios sritis konkurencingumui yra informacijos komunikacijų technologijos ir skaitmeninė ekonomika. Norėčiau vėl porą pavyzdžių paminėti ar šiek tiek daugiau. Jeigu neturėsime tikros vidaus telekomo rinkos, e, kadangi neturime kol kas tokios rinkos, neseniai turime peržiūrėti tam tikrus susiliejimus, nes E, mes tik siekiame sukurti e, vidaus rinką telekomunikacijų srityje ir turime taip pat e, atsižvelgti į nacionalinės rinkas funkcionuojančias. Mes esame prieėmę palankių sprendimų dėl tam tikrų susiliejimų, bet pritaikėme taip pat griežtas priemonės, kad būtų išvengta jo konsolidavimas tarptautiniu mastu, nesukeltų problemų vartotojams ir konkurencijai rinkoje. Mes Taip pat, kaip jūs tikriausiai prisiminsite, daugiau kaip prieš metus prieėmė tam tikrus sprendimus dėl antimonopolinių sustarimų. Tai buvo susijęs su Apple ir į e, elektroninių knygų rinką. Ir šiais metais anksčiau mes taip pat prieėmė svarbių sprendimų susijusių su Motorola ir Samsung. Uh, Kiti svarbus sprendimai susijęs su intelektinės nusavybės teisėmis buvo priimti per pastarčius metus tam, kad būtų e, aiškiai pasakyta, kokia yra antikonkurencinė veikla. Ypač e, tai svarbu generinių vaistų gamintojams e, farmakologijos sektoriuje mes siekėme sumažinti kainas už e, medikamentus ir taip pat e, siekėme padėti valstybėms narėms, nes valst... piliečiai turi teisę į gerą sveikatos apsaugą ir toks yra geriausias būdas užtikrinti sveikatos apsaugą piliečiams ir užtikrinti ją universaliai. Taip pat mes siekėme, kaip galima geriau įtvirtinti konkurencijos teisę skaitmenėse rinkose, e, kad e, būtų galima ištikrinti geras taisyklės ir taip pat dažnai tai susijęs su inovacijomis, e, išmaniais verslo modeliais, kuriuos turime paremti E, vidaus augimas, e, rinkos dominavimas nėra e, konkurencingumo problema, tačiau do, naudojimasis neteisėtas dominuojančia padėtimi yra rimta problema. Dėl to noriu pasakyti keletą žodžių apie mūsų tebesitęsinti tyrimą susijusį su Google E, aišku, visi turi teisę turėti nuomonę, požiūrį į klausimus susijusius su šiuo ar kitais tyrimais dėl, pavyzdžiui, tokios svarbios e, visam pasauliui e, bendrovės veiklos kaip Google. Tačiau, jeigu reikia atlikti antimonopolinį tyrimą ir parengti sprendimus susijusius su konkurencijos iškraipimais, svarbiausia yra argumentai, kurie e, patenka į mūsų oficialių procedūrų ratą. Ir aš esu tikras, kad jūs sutiksite su manimi, jeigu pasakysiu, kad mes e, turime atmesti bet kokius bandymus paversti šias diskusijas, pirmiausia dėl Google, politinėmis diskusijomis. Mes dirbame pagal 9 straipsnio procedūrą atlikdami šį tyrimą. E, tai yra sprendimas dėl įsipareigojimų Ir mes vasarą esame išsiuntinėję tam tikrus raštus ir gavome informacijos iš maždaug 20 skundų pateikėjų dėl tam tikrų Google veiklos aspektų. Mėnesio pabaigoje mes kreipėmės į Google siekdami pagerinti tam tikrus veiklos aspektus ir prašysime, ar Google e, tą padarys ir išsklaidys mūsų nerimą bei abejonės. Jeigu Google atsakymas e, žengs teigiamą linkme, devintojo straipsnio procedūra e, tęsis. Jeigu ne, e, Kitas žingsnis bus e, padaryti prieštaravimų pareiškimą, bet kuriuo atveju Europos komisija, ypač už konkurencingumą atsakingas komisijos narys, turi e, laikytis tvirtos pozicijos, užtikrinti nešališkumą ir objektyvo mūsų sprendimuose ir procedūrose. Mes esame labiausiai gerima konkurencijos institucija pasaulyje, būtent dėl to, kaip mes įtvirtiname šios principus. Ačiū. Thank you, Mr. Ačiū gerbiamam komisarui. Dabar norėčiau suteikti žodį e, politinių frakcijų atstovams. Visų pirmas žodis yra suteikiamas ponui Bugenbals. Dėkoju pirmininkė. E, visų pirma, aš norėčiau padėkoti e, komisarui EPP frakcijos vardu už atliktą darbą. Laikausi nuomonės, kad dauguma pritars, kad per pastaruosius penkerius metus jūs tikrai e, patvirtinote labai daug e, priemonių ir už tai norėčiau padėkoti. Norėčiau užduoti kelis klausimus. Aš ir dauguma mano kolegų laikosi nuomonės, kad e, Europos parlamento vaidmuo konkurencingumo srityje ir bendro sprendimo procedūrai yra labai svarbus ir greitai e, bus pirmą kartą bendrojo sprendimo procedūra pritaikyta e, vienam teisės aktui konkurencingumo srityje, nes akivaizdu, kad konkurencija liečia ir kitas politikos sritis. Tačiau aš norėčiau kodėl, sužinoti, kodėl šioje srityje e, buvo išimčių ir kodėl, kodėl jos buvo. E, esant jums komisarui. Ir galbūt e, ateityje e, Europos parlamentas bus labiau įtrauktas į bendro sprendimo procedūras, kai bus sprendinėjami teisės aktai konkurencijos rytyje. Toliau antras dalykas, norėčiau sužinoti dėl Google. Vasaro mėnesį mes sužinojame, kad Google ketina priimti tam tikrus e, sprendimus, padaryti nuolaidų, kai kuriems tos nuolaidos buvo pakankamos, kitiems ne. Tačiau aš norėčiau sužinoti iš tai, ką. Ar e, komisaras yra patenkintas tuo, kai buvo elgiamasi su Google atveju ir dėl pačių procedūrų sudėtingumo? 2012 e, m. sausio mėnesį komisija pranešė apie savo ketinimus sukurti tokią priežiūros darbo grupę kuri turėtų stebėti e, konkurenciją maisto pramonėje. Taigi, gal galėtumėt pateikti mums šios naujos darbo grupės darbo įvertinimą. Dėkuoju. Ačiū. Komisaras. Palavras. Tamina. Labai ačiū ponui Balt už klausimą ir taip pat dėkoju EPP frakcijai už paramą. Pirmiausia, dėl bendro sprendimo procedūros. Aš jau sakiau, direktyva susijusi su žalos atlyginimu. Ji priimama pagal bendro sprendimo procedūrą, jau buvo priimta, tai svarbus žingsnis, tačiau aš negaliu ir joks kitas komisaras negali patys imtis iniciatyvos, nes sutartise nurodyta, pagal kokią procedūrą yra sprendžiami kokie klausimai. Mes negalime pakeisti sutarties. Jeigu ateityje būtų kažkokia teisėkuros iniciatyva, nežinau, net neįsivaizduoju kokia, ir ta iniciatyva būtų tuo klausimu, kurį apima 101 ar 108 sutarties straipsniai. E, ten bendro sprendimo procedūra negalima. Mes negalime visų temų nagrinėti bendro sprendimo procedūrą. Konkurencingumas, taip, kai kurios kitos temos, taip, tačiau dėja, tvirtinant sutartis, nei visų mūsų norus buvo atsižvelgta. Dėl Google kada tyrimas pasibaigs, neaišku, nenoriu spėlioti, nes prasidės e, kažkokie gandai, kad e, Almūnija nori pabaigti šitą klausimą iki savo kadencijos pabaigos. Ne, yra Google ir mes norime užtikrinti, kad kad e, Google nepasinaudo savo dominuojančią padėtimi ir suteiks vienodas sąlygas visiems. Pažiūrėsime, ką Google atsakys e, į mūsų užduotus klausimus, jeigu man tebesant komisaru gausime atsakymą iš Google, žinoma, galbūt kažkas įsispręs, jeigu ne, jeigu Google neatsakys iki spalio 31 dienos, tuomet e, viskas presis vėliau. Ar prieš 31 dieną, ar po 31 dienos e, konkurencijos srities komisaras nuspręs, kad Google atsakymas pakankamas, tyrimas įsispręs. O Dėl pranešimo man kol kas nieko atsiųsta nebuvo. Jeigu iki mano įgaliojimų pabaigos bus atsiųsta informacija, tai jums ją perduosiu. Ponas Fernandes. Labadiena. Ačiū pirmininkė ir malonu, kad atvykote į mūsų posėdį, komisarė. Lab... Aš Per paskutinį susitikimą su jumis nedalyvavau, tačiau labai džiugu, kad galėjau sudalyvauti šiandien ir išgirsti jūsų pasisakymą. Kaip žinote, mūsų padėtis išlieka sudėtinga po ekonomikos krizės ir aplink šią krizę ir sukosi nemažai ES teisėkuros iniciatyvų. Dabar Europa yra pasirengusi tinkamai tvarkyti su krizėmis, to praeitie nebuvo. Tačiau rinkos žaidėjai tikrai su kaupu apmokėjo už savo klaidas. Ir dabar dėja kai kurie žaidėjai taip pat nukenčia dėl to, kad valstybės mažina savo išlaidas ir jūs per savo kandenciją tikrai turėjote nelengvą užduotį suderinti skirtingus interesus ir užtikrinti, kad valstybės parama teikiama tinkamai bankų sektorius dabar yra susikoncentravęs kur kas labiau negu kada anksčiau. Ir sie... nors buvo priimta nemažai teisės aktojų šioje srityje, vis dar bankų situacija išlieka sudėtinga ir matosi kai kurios tendencijos, kurios buvo ir prieš atsirandant kriziai. Dėl bankų, galbūt galėtumėt pateikti kokias rekomendacijas, kaip turėtų dirbti šis komitetas, priimdamas aktus bankų srityje. Pirmiausia, dėl tų sąlygų, kurias išvardijote prieš užduodamas klausimą. Kai kuriuose valstybėse narėse, mm, ne vienoje, tačiau jų yra nedaug. Nėra tokios problemos, kad būtų didelė bankų koncentracija rinkoje. Viskas priklauso nuo nacionalinės situacijos. Jeigu gyvenime Belgijoje, tai negalime pasimti kredito Šveicarijoje. Taigi, stebint Europos bankų sistemą, matosi, kad ji yra gana fragmentiška. JAV bankai kur kas labiau konsoliduoti, nes ten rinka vieningesnė. Bet to viskas priklauso nuo bankų santykinio dydžio. Pavyzdžiui, lyginant juos su neeuropiniais bankais, kurie galėtų su jais konkuruoti. Uh, Tačiau pažiūrėsime, kaip e, veiks e, susiliamus reglamentuojantis teisės aktai ir kiti šios rytės teisės aktai. Sutinku su jumis, kad galbūt trūksta tarpininkavimo galbūt galėsiu pateikti kažkokius pasiūlymus busimam darbui. Pirmiausia, reikia pažiūrėti, ką padaryti, kad būtų kuriamos alternatyvios sistemos, kad finansavimas būtų teikiamas ne per bankus, o pagal per tarpininkų sistemą. Ir daugeliui sektorių būtų labai gerai, jeigu būtų pašalintos uh, kliūtis ir būtų užtikrintas nebankinis finansavimas. Vakar susitikote su Mario Draghi, taigi nekalbėsiu apie ECB veiklą, tačiau kredito paklausos trūkumas galėtų turėti ženklų poveikį. Ir tai, kad trūksta paklausos arba ta paklausa yra silpna, taip pat yra susiję ir su vartotojų lūkesčiais, su streso testų, atsparumo testų rezultatais ir taip aiškės artimiausioje ateityje. Man atrodo, kad e, svarbu tai, kad artimiausiais metais ne tik komisija, bet ir Europos parlamentas labai atidžiai sektų kaip yra gražinamos viešosios lėšos, kurios buvo įlietos į bankų sistemą. Deja, negaliu pateikti duomenų, neturime oficialios statistikos, renkame duomenys iš skirtingų šaltinių, dalį duomenų pateikėte Eurostat, dalį gauname iš kitur, tačiau labai svarbu sekti, kas vyksta su viešosiomis garantijomis, su viešaisiais finansais, nes tai svarbu piliečiams, kurie moka mokesčius. Ir man atrodo, kad tikrai nemažai pastangų įdėta siekiant užtikrinti finansinį reguliavimą. Parlamento vaidmo čia buvo labai svarbus. Parlamentas komisija ir taryba kartu dirbo finansų reglamentavimo srityje. Šis rytis nebuvo reglamentuojama prieš krizę. Tačiau aš manau, kad e, čia dar neištirtas žemynas ir tas neištirtas žemynas yra šešėlinė bankininkystė. Pažįstant e, finansų sistemą, kaip ir čia nereikia būti ekspertų, jeigu teisės aktas e, suformuluotas griežtai arba jeigu leidžiami griežti teisės aktai, tai tuomet e, rinkos žaidėjai išeina ten, kur reglamentavimas netoks griežtas. Tačiau jeigu mes e, nesutvarkysime ekonomikos, jeigu neįvėmėsime daugiau tvarkos, e, niekada nežinome, kada ta krizė. Ačiū. Moses Messerschmidt. Ačiū komisarui norėčiau sugrįžti prie Google klausimo. Kaip Jūs paaiškintumėt, kodėl komisija vėlavo atlikti tyrimą dėl Google e, reklamos veiklos? Kaip aš prisimenu, E, jūs e, na, buvote parengę tris galimus sprendimo variantus ir norėčiau sužinoti, dėl ko buvo vėluojama spręsti Google bylą. Ar tiesa, kad Europos e, komisija patyrė spaudimą iš išorės dėl Google? Dar norėčiau sužinoti apie naujas iniciatyvas. Uh, E, kurios būtų susijusios su, e, tarkim, žalos atlyginimu, įrodymų rinkimu ir taip toliau. Europos parlamentas, kiek prisimenu, e, pastaraisiais metais e, prašė, kad būtų išspręstas e, valstybės paramos klausimas bankininkystės sektoriui, žinant, kad egzistuoja nauji teisės aktai dėl bankų restruktūrizavimo ir likvidavimo. Kaip norėčiau sužinoti, esant naujiems teisės aktams, kas bus su valstybės parama e, bankų sektoriui, ar turite kažkokių patarimų savo pasiekėjui artimiausiams penkeriems metams? Primero, el caso Google. El tiempo. Ačiū. Pirmiausia, Google atvejis. Laikas. Iš tikrųjų, tyrimas trunka ilgai. Jis prasidėjo 2010 lapkričio 30 dieną. Taigi, jau už dviejų mėnesių bus ketveri metai, kaip tyrimas vyksta. Tačiau tyrimas labai sudėtingas. Niekuomet anksčiau konkurencijos ryties teisės aktai nebuvo pritaikyti tokiai sryčiai. Junktinio Amerikos valstijų prekybos komisija bandė kažką padaryti jau seniai ir jiems nepavyko, O mes norime, kad mums pavyktų, mes sieksime pašalinti konkurencinės kliūtis. Kasgi tyriama, tyrimo objektas. Jis kito, galima sakyti, mėnesiams bėgant. Taigi tikslas, tyrimo tikslas keičiasi, nes įtraukiamos naujos paslaugos, atsiranda nauji ryšiai tarp skirtingų paslaugų. Taigi tyrimas nelengvas. Kita vertus, turime labai daug oficialių skundų ir jų tyrimui vykstant vis daugėjo. Šiuo metu turime pateiktą 20 oficialių skundų. Du iš jų, kadangi nebuvo atsakyta į mūsų laiškus, jau nebelaik laikomi oficialiais skundais, tačiau kiti 18 tebėra aktyvus. Sulaukėme daug įvairiausių komentarų, daug įvairiausių nuomonių dėl šio tyrimo ir um, juos atsižvelgėme ir pamatėme, ką reikia pataisyti tame paslaugų teikimo mechanizme, kurį taiko Google. Kai kurie sako, kad tai nėra antimonopolinis terimas ir čia mes nesame antimonopolizmo ekspertai, tačiau turėjome įstapti. Dar tyrimo galo nesimato, tačiau aišku, kokie bus tolimesni žingsniai. Pirmiausia, reikia iš, išnagrinėti komisijos įsipareigojimų pasiūlymus ir paskui kreiptis į tuos, kurie pateikė oficialius skundus, pasakyti, kaip mes vertiname tuos Google pateiktus pasiūlymus, tai yra jau trečia Google pasiūlymų versija. Dvi versijas atmedėme, tačiau ši trečioji mums pasirodė tinkamesnė. Išsiuntėme šios pasiūlymus subjektams, kurie teikia oficialius skundus ir tie subjektai mums pateikia empirinius duomenys ir argumentus kurie lėmė tai, kad mes paprašėme, kad Google patobulintų savo pasiūlymus. Kalbama, žinoma, apie spaudimą. Tikrai patirėme nemažą spaudimą, neįmanoma būti konkurencijos komisarų ir nejausti spaudimo. Ir negaliu aš pasižiūrėti veidrodį iš ryto ir sakyti, oi, visai nepatyriau jokios spaudimo pastarai mėnesį. Mes čia tam, kad atsispirtume tokiam spaudimui. Ir mes turime pasakyti Google, kad jie turi pagerinti savo pasiūlymus ir pateikti argumentus, ne argumentus, kuriuos perskaičiau laikraštyje, išgirdau per televiziją ar perskaičiau man siūstame laiške, netokius argumentus, kuriuos pateikėme čia per savo diskusiją. Buvo pateikti konkretus argumentai, paremti empiriniais duomenimis. Argumentas gali užimti ne dvi pastraipas, bet 50 puslapių. Je... Taigi tyrimas labai rimtas ir viešosios diskusijos dėl kompeten... konkurencijos apima skirtingus dalykus, jos labai plačios. Man atrodo, kad Šis tyrimas užtruks dar ne, nemažai. Microsoft tyrimas mm, vyko tada, kai Karen Van Mirt buvo komisarė. Atrodo, 98 metais. Ir mes pasiūlėme baudai 15 500 milijonų eurų baudą. Taigi nuo 2007 iki 2013 e, truko tyrimas dėl Microsoft. Tai beveik tiek pat, šiek tiek mažiau gal, negu kad trunka tyrimas e, dėl Google. Ir bijau, kad Google tyrimas užsitęs dar ilgiau, nes e, iškyla vis naujos problemos. Ir tai yra oficialus tyrimas. Taigi, jūs tą tyrimą savo kandidacijoje pradedate ir paskui jau kalbėsite su, už konkurenciją atsakingų komisaro. Gerbimi kolegos, norėčiau, kad jūs kalbėtumėt penkias minutės, nes kitaip e, pritruks laiko kitiems kolegoms. Taigi norėčiau sulaukti trumpesnių klausimų ir atsakymų. O dabar žodis Pablo Melopes. Ne. Atsiprašau, Alde frakcijų vardu kalbės ponas Michael Toyer. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, Alde frakcijos vardu norėčiau padėkoti Jums už puikų bendradarbiavimą. Jūs pasakėte, kad labai svarbu E, sukurti vienodas sąlygas visiems pagal konkurencijos politiką. Ir taip pat jų, jūs e, ką tik tai pasakėte, kad e, na, kai kurias problemas sprendėte kitaip, pavyzdžiui, Google atveju. Šiame komitete konkretus atvejai paprastai nėra aptarinėjami, tačiau Google na, kaip įmonė yra labai svarbi juk ji e, užima kai kuriuose srityse apie 80 procentų rinkos, todėl Google atžvilgių e, reikia imtis veiksmų. Egzistuoja e, tam, tikri, tam tikros kvazi monopolo, monopolijos, vertikalios arba horizontalios koncentracijos ir vartotojai mažas ir vidinės įmonės kelia klausimą, ar mes galėsime apsaugoti juos nuo tokių e, monopolijų. Taigi toks yra praktinis klausimas. Konkurencijos politikos e, teisės aktai, ar jų pakanka, kad tos problemos būtų išspręstos? Ar galime ir o galbūt reikia naujų teisės aktų. Taip pat e, norėčiau sužinoti apie taikomus e, modelius. Ar e, da, esami modeliai yra pakankamai, reikia naujų, kad būtų galima įvertinti konkurencijos politikos efektyvumą. Google, por supuesto, que es necesario actuar. No hace... Taip, ačiū. Dėl Google privalome veikti, nieko kito padaryti negalime. Taigi atliekame detalų tyrimą, galbūt e, atliksime dar vieną tyrimą susijusiu su Android sistema. Taip pat esame gavę skundų būtent dėl to, kad Google piktaudžiauja savo dominuojančią poziciją. Ir e, kad iškraipo informacijos raudų judėjimą, teikdamas paslaugas, kurios nėra specializuotos paieškos paslaugos. Tai 102 straipsnio pažeidimas ir ateityje, kaip ir su daugeliu multinacionalinių įmonių, galime imtis veiksmų dėl mokesčių vengimo, to siekiame su kai kuriomis įmonėmis ir netmetu galimybės, kad ateityje panaši procedūra gali būti padėti, pradėta ir Google. To netvirtinu, tačiau netvirtinu tokios galimybės. Be to yra ir kitų su konkurencija susijusių įsipareigojimo, būtent privatumo nuostatos, jos yra labai aiškiai reglamentuotos, intelektinės nusavybės teisė, autorių teisės. Uh, Tai nelengvai sprendžiamos temos. Kartais tyrimas apima daug aspektų. Jis gana plataus pobūdžio ir lygiai grečiai tyriamos atskiros sritys ir matosi, kad trūksta teisės aktų kai kuriuose srityse, būtent e, teisės aktai privatumo srityje ir taip pat stipresni teisės aktai autorių teisų srityje. Bet to, man atrodo, kad trūksta teisės aktų e, ir mokesčių srityje, tačiau čia sutartis mums nepalieka pakankamai veiksmų laisvės. Tačiau negalime sėdėti sudėję rankų, kai Europos Sąjungoje yra tokių mokesčių rojų, palankesnės mokestinės aplinkos, kuri iškraipo bendrą rinką. Deja, mūsų galimybės imtis veiksmų ribotos. Dabar Paloma Lopes, GOE frakcijos vardu. Labą dieną, labai ačiū pirmininkė ir ačiū komisariui, kad atvyko į mūsų posėdį. Uh, kai valstybė nepakankamai gerai reglamentuoja, rinka neveikia arba veikia prastai. Taigi valstybė privalo reglamentuoti, o rinko žaidėjai privalo laikytis taisyklių. Tai jūsų žodžiai, ponas Almūnija. Ir jūs minėjote, kad buvo problemų dėl taisyklių laikymosi ir dėl teisės aktų aktų taikymo. Netrukus po to, kai ištarėte šios žodžius, prasidėjo krizė ir matėme, kaip sudėtinga buvo iš jos išbristi. Vakar buvau Bilbao, jūsų žemėje, Baskų krašte, tikrai puikus kraštas. Tačiau mes matome, kaip kenčia žmonės. Matome, kad žmonės e, turi gelbėti bankus, kurie nesilaiko taisyklių. Taisyklių, kurios neaišku, kaip prisideda prie geresnio žmonių gyvenimo ir konkurencingumo. Ispanijoje 4 procentai dirbančių gyvena žemiau skurdo ribos, Graikijoje to sudaro 13 procentų dirbančiųjų, tačiau neteikiama pagalba bedarbėms, neinvestuojama į pramonės plėtrą informacijas, į tokias įmonės kaip Avantija, Inense, mums reikia fiskalinio harmonizavimo tam, kad e, multinacionalinės įmonės negautų paramos, kuri reikalingesnė kitoms įmonėms. Kada jūs multinacionalinių įmonių interesus pradėjote kelti aukščiau žmonių interesų. Aš než, nežinau, ar man atsakysite, komisarė, ir atsakymo galbūt ir nelaukiu. Noriu tiesiog jums perduoti žinę iš žmonių, kurie iš šio parlamento gerų žinių jau seniai negauna. Coca-Cola darbuotojai, Graikijoje dirbančios šlavėjos, ką, kodėl taip kenčia dirbantys žmonės Europos Sąjungoje, kodėl mes žlugdome savo piliečius, kodėlgi žlugdome Europos integracijos projektą. 31 spalio jūs baigsite savo kandenciją, tačiau nereikia perskaityti krūvos knygų ir straipsnių, kad žinotume, jog yra ir alternatyvos. Tikėkime, kad jūsų įpėdinė pagerins paprastų žmonių gyvenimą Europos Sąjungoje. Labai ačiū, Lopes. Na, kad nekiltų jokių abejonių Dauguma jūsų pastebėjimų sutampa su tuo, ką aš pats galvoju. Tačiau kodėlgi, kodėlgi jūs savo pastabų neteikėte Ispanijos vyriausybei? Aš nesu Ispanijos vyriausybės atstovai. Aš nesu teisės aktų leidėjas. Jūs esate teisės aktų leidėjai jūs čia dirbsite penkerius metus ir reikia imtis veiksmų. Ir aš visų jūsų prašau, kad e, išspręstumėte tas problemas, kurias ką tik išvardintote. Ir tai įmanoma padaryti, nes e, šio parlamento nariai yra pasirinkę dirbti žmonių labui. Be to, tai, kad parlamentas per praeitą kadenciją tvirtino įvairias komisijos iniciatyvas, iš tikrųjų yra labai svarbu, nes bankų sistemos reglamentavimas ženkliai pagerėjo, o dėl to, kad žmonės negali išsimokėti paskolų, negali pragyventi iš savo darbo. Čia Buvo pateikta labai svarbi direktyva ir teisingumo teismas e, paskelbė sprendimą dėl tam tikrų su paskolomis susijusių bankų sprendimų Ispanijoje. Taigi tikimės, kad ir toliau pavyks dirbti šiam linkme. Ačiū, FTD Laura Džėja. Buongiorno, grazie. Labadiena, ačiū. Komisarė, jūs e, greičiausiai žinote, e, su kokia e, situacija susiduria plieno pramonė. Jūs esate komisaras atsakingas už konkurenciją ir jums situacija turi būti žinoma. Visai neseniai E, plieno pramonė e, iškėlė savo tikslą e, sumažinti išlaidas, mažinant darbų vietų skaičių. Tai bus pasielgta per temiausius mėnesius. O komisija buvo pasakiusi, kad šiam strateginiam sektoriui bus užtikrintos tam tikros vystimosi garantijos Taip pat bus užtik, suti, suteiktos socialinės garantijos darbuotojams. Taigi atsižvelgianti tai, norėčiau sužinoti, ką komisija e, padarys e, jeigu e, plieno sektorius įgyvendins savo ketinimus. Taip pat norėčiau žinoti štai, ką Italijoje yra didžiulis įsiskolinimas. Vokietija, pavyzdžiui, nenori kad būtų silpinamas euras. Taigi, kaip e, komisija ketina didinti konkurenciją mūsų e, pramonės, e, kad jį galėtų konkuruoti su kitomis šalimis. Reikia paminėti, kad mes turime sprendimą kaip būtų galima nesumažinti darbo vietų e, šiame sektoriuje. Bet norėtumėm sužinoti, ką manote jūs, ar iš tiesų galima sumažinti kaštus tik tai sumažinant darbo vietas, o galbūt e, panaudojant taupiau e, energiją ir panašiai. Mes laikomės nuomonės, kad konkurencijos politika neturėtų na, sukelti tokių pasiekmių, kad žmonės tiesiog praranda darbo vietas ir panašiai. Matyt, situaciją reikėtų peržiūrėti. Gerbiamas e, komisarė, būtent dėl plieno sektoriaus norėčiau, kad jūs atsakytumėte e, ne tik man, bet ir tiems visiems darbuotojams, kurie greitų laikų neteks savo darbo vietos. Dėkoju. Labai ačiū. Dirbdamas konkurencijos komisaru nekartą šio klausimu e, kalbėjau su Ečirija Deterni, Ečiti, su Italijos institucijomis, su Suomijos ar Vokietijos įmonėmis, kurios savo susilėjimais tikrai sukelia nemažą grėsmę Italijos pieno įmonėms, kai pirmą kartą Suomijos įmonė įsigijo Lečerie Deternį, buvome pateikę sąlygų, kurias reikia įvykdyti. Na, aš pats negaliu būti žmogus orkestras, negaliu būti ir pramonės ministras Italijoje, ir ECB atstovas, ir taip toliau, ir panašiai. Uh, Tačiau per pirmąjį susileimą buvome pateikę sąlygų, kurias reikia laikytis ir tai atsispindėjo šiame susileime. Paskui vėl įmonė kilo finansinių problemų ir atsirado Tysen grupė. Ji pardavė lečeriją eternį ir dabar nori ją atgauti. Nenoriu pasakyti, kad problemų nėra, yra nemažai problemų, tačiau konkurencijos politikos e, srityje mes galime pažiūrėti, kaip vykdomos mūsų iškeltos sąlygos. Atrodo, kad sąlygos vykdomos gerai, tačiau vis dėlto e, įmonėms atsakingiams asmenims pateikėme visą sąrašą klausimų, visų, į kuriuos jas turės atsakyti, nes pirmiausia norime, kad būtų mūsų sprendimų laikym, laikomasi, norime užtikrinti eternį ateitį ir nenorime, kad kažkas naudotųsi mūsų sprendimais, siekdama savo tikslų, kurie nepatenka į konkurencijos politikos reitį. Ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu ponas Michaelas Raimond. žaliųjų frakcijos vardu. E, norėčiau pasisakyti, manau, kad tai, ką Jūs pasakėte, e, suvaidins svarbu vaidmenį vertinant Jūsų darbą. Ypač tai, ką Jūs sakėte e, apie Google. Jeigu pasižiūrėsime į Britanijos pietinę dalį, Anglijos pietinę dalį, tai pamatysime, kad E, žmonės kai kurie turi mokėti du kart daugiau už elektrą negu kad rinkos kaina. Ir dabar ten yra statoma atominė elektrinė tikimas, e, vis tik tai reikia tikėtis, kad bus plėtojama atsinaunanti energetika. Uh, Komisija yra pasisakiusi, e, kad brandolinės energetikos nereikėtų toliau subsidijuoti. Bet e, suprantama, kad e, jūs nebetirsite šio atvejo per likusi savo kadencijos laiką. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar ši informacija yra iš tikrųjų tikra ir ar tikrai tyrimas dėl šios brandolinės jėgainės bus sustabdytas ir koks jūsų požiūris į brandolinę energetiką? Eh, Pirmiausia, noriu Jums priminti, kad ES sutartyje nurodoma, kad sprendimai dėl pirminių energijos šaltinių yra priimami kiekvienos valstybės narės atskirai. Taigi, e, prieš brandolinę energetiką ar už brandolinę energetiką turi pasisakyti pati valstybė narė. To, kol nepakeisime sutarčių, negali padaryti nei Europos komisija, nei Europos parlamentas. Žinoma, mes siekiame bendros energetikos rinkos, Tai jau nekarta buvo minėta ir ankstesnis parlamento pirmininkas apie tai kalbėjo. Tačiau mm, e, tas decentralizuotas sprendimų prieimimas žinoma yra aktualus klausimas ir ateityje e, reiks įspręsti. Dar vienas dalykas – subsidijos. Kiekvieną kartą, kai teikiamos subsidijos, rengiamos ir gairės atitinkamam sektoriui. Tačiau e, neseniai patvirtintose gairėse dėl energijos ir energetikos nusprendėme į jas neįtraukti brandolinės energetikos ir kiekvieną brandolinės energetikos atvejį nagrinėti atskirai, vadovaudamiesi sutartimis. Nes iki pat e, praeitų metų spalio 18 dienos e, nesame gavę jokio prašymų teikti pasiūlymą brandolinėje energetikos sryčiai. Kadangi nebuvo jokių pateikta prašymų dėl subsidijų, tai į gairias brandolinės energetikos neįtraukėme ir mums dar liko tyrimas dėl Britanijos brandolinės elektrinės ir 2013 gruodžio 18 dieną šis tyrimas buvo pradėtas, mums e, iš tikrųjų labai gerai pavyksta bendradarbiauti su Junktinės karalystės institucijomis Tyrimas vyksta labai skaidriai ir jau matosi šio tyrimo pabaiga. Ir greitai teiksiu sprendimo pasiūlymą. Jį noriu pateikti dar iki savo kandencijos baigos. Tačiau Dar kol kas nežinau, koks sprendimas bus priimtas, nes jis dar aptarinėjimas vidaus lygmenių. Pirmiausia, turime atsižvelgti į atskirų tarnybų nuomonę, komisijos tarnybų nuomonę, o taip pat ir į kitų komisarų ir jų tarnybų nuomonės. Ačiū dabar paskutinė kalbėtojų grupė. E, sugrupuosime klausimus, prašau nekalbėti ilgiau kaip dviejų minučių. Kadangi trūksta laiko ir po 20 minučių jau turime pradėti nagrinėti kitą klausimą. Keturi klausimai, pirmoji grupė. Pirmasis klausėjas yra ponas Rozatė. Prašom, porą minučių. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas komisijos narė Almunija, norėčiau pasveikinti Jūs dar kartą pas mus atvykusi, norėčiau Jums padėkoti už puikų bendradarbiavimą. E, su mūsų komitetu, tiek kaip e, ekonomikos ir pinigų reikalų komisaras puikiai dirbate, taip pat kaip ir komisijos narys atsakingas už konkurencijos politiką. Du klausimai. Pirmasis dėl Europos dujų rinkos, e, kuri dėje nėra konkurencinga ir sąžininga, yra daug naudojimuosi e, dominuojančią padėtį iš išorės tiekėjų pusės. Vienas iš tokių tiekėjų yra Rusijos Gazpromas, kuris pažeidinė nuolat e, laisvos konkurencijos taisyklės. Gazpromas e, nustato nesažiningas kainas vartotojams, taip pat įvairios paskirties nuostatos taikomos paskirties vietos ir naudojamasi dominuojančią padėtimi ir diskriminuojami yra vartotojai e, Europoje tiek dėl kainų, tiek dėl sutartinių įsipareigojimų. E, Gazpromo kainos yra labai skirtingai nustatomos. Pavyzdžiui, iš Rusijos importuojamos dujos Lietuvai ir Lenkijai kainuoja 70-80 procentų daugiau negu kainos, kurias moka Vokietija. E, šiais metais pradžioje komisija pradėjo tyrimą dėl e, to siekdama pašalinti nesažiningos konkurencijos praktiką Europos rinkoje, bet atrodo, kad e, šis tyrimas sustabdytas ar bent jau negirdėjome pastaruoju metu apie jokius naujausius poslinkius. Noriu jūsų paklausti, kokiame etape dabar yra tyrimas ir galime tikėtis, kad e, komisija prims sprendimą. Antras klausimas. Jisai susijęs su tai, ką jūs sakėte pradžioje. E, turite kalbėti tik dvi minutės. Dėl e, tarpusavio apmokėjimo mokesčių bankai bando išvengti tų mokesčių didindami tiksliau kompensuoti iš tos mokesčius, didindami mokesčius už kitas paslaugas. Per Vanšpėdės. E, brangusis komisijos nariai, e, norėčiau kaip ir kiti, padėkoti už dešimt metų darbo Europos labui. Jūs anksčiau buvote atsakingos už ekonomiką, finansus, ir e, dirbote tuo met, kai prasidėjo krizė ir dabar e, dirbate kaip komisaras atsakingas už konkurencijos dalykus. Aš norėčiau Jums pateikti porą klausimų. Tai yra klausimai susijęs su nuveiktais darbais, rezultatais. Jūs minėjote jau, e, kad e, pasikeitė labai teisėkuros e, bazė konkurencijos srityje, apie minėjote mm, bendro sprendimo procedūrą ir kaip dėl energetikos išteklių mišinio. Norėčiau, kad jūs konkrečiai pakalbėtumėte apie konkurencijos politiką. Dažnai E, kyla klausimas dėl e, kredito reitingo agentūrų, dėl audito, e, auditorių veiklos ir komisija kartais netlieka tyrimų tam, tikr, tam tikrais atvejais, o mes neturime teisinio pagrindo to reikalauti ir norėčiau, norėčiau jūsų paklausti dėl m, tų tyrimų susijusių su, pavyzdžiui, kredito reitingo agentūromis ir jų antikonkurencinė padėtimi. Kitas klausimas susijęs su Google. Kodėl negalima reglamentuoti jo veiklos taip pat kaip transporto ar telekomunikacijų veiklos? Tai yra visai ar pusiau privatus monopolis, kurio niekas negramentuoja. Jeigu pasėsime į kitą kitas pramonės sritis internetinės, tai e, reikia pagalvoti, ar nereikėtų panašiai kažkaip reglamentuoti. Ačiū. Toliau Georgius Kristos. Dėkoju. Dažnai yra kritikuojama e, komisija, bet jūs iš tikrųjų daug nuveitė, kad, kad jūs, kad suvaldytumėte monopolijas, oligopolijas. Bet vis tiek jų veikla tęsiasi ir norėčiau pateikti vieną jums konkretų pavyzdį. E, Graikijoje Olympic Airways turėjome nacionalinę bendrovę, kuri gaudavo e, valstybės pagalba milijonus milijardus eurų. Dabar monopolija baigėsi, bet prasidėjo kitas etapas, e, kai turime oligopoliją e, nuo e, to nekenčia tiesiai mokesčių mokėtojai, bet yra padidintos bilietų kainos. Ir nežinau, ar rezultatas yra geresnis kaip ankstesnė situacija, kad buvo. Kitas pavyzdys iš Graikijos. Turime e, viešasias paslaugas, pavyzdžiui, elektros tiekimo srityje. Ir kainos visą laiką auga. Buvo kalbama apie tai, kad reikėtų iš dalies atlikti dalinį e, privatizavimą, bet e, kalbam apie tai, kaip padaryti e, tai, kad š, atitinkami objektai būtų patrauklesni investuotojams. Ir e, matome, kad dabar šis etis yra e, monopolinė, oligopolinė, ir ar tai yra tik tai Graikijos e, situacija, ar ir kitur jūs matote panašių dalykų. Dabar Udo Bulmanas. Gerbimas vicepirmininkė, aš norėčiau taip pat prisijungti prie tų, kurie Dėkuoju Jums už e, daugybę darbo metų Europos labui. Buvo labai malonu dirbti su Jumis. Kartais mes sukryžiuodavome jėtis, bet e, bendrauti tikrai buvo labai malonu ir kartu dirbti. Šiandieną norėčiau Jūsų paklausti keleto dalykų. Mes vidaus rinkos nebūtume niekuomet sukūrę be tvirtos konkurencijos politikos tačiau galbūt dabar reikėtų e, pergalvoti e, visą koncepciją konkurencijos politikos. Norėčiau pateikti Jums pavyzdį dabar. Mano šalyje 40-50 procentų mokestis MVI pelno yra taikomas. Jeigu pasižiūrėsite kitur, tai vienas cento mokama Ir ar tai nekenkia ir ar nesumažina pasitikėjimo, kai jeigu kalbame apie rinkos ekonomiką e, Europoje, tai yra tam tikras rinkos e, iškraipimas ir galbūt atėjo laikas įtraukti mokesčių politiką į konkurencijos politikos visumą. E, Jūs esate pasakėte, kad norite tokią praktiką e, pat, ištirti ir kaip jūs manote ateitie, kokia bus politika? As brief as possible, but uh, I receive a lot of questions. So, to my... Kolegai Rosatė, norėčiau dar kartą pasveikinti Jūs, labai malonu matyti Jūs parlamente dėl Gazpromo. E, yra pradėtas formalus tyrimas pagal 102 straipsnį, tai yra rinkos e, pozicijos e, dovinavimas. Taip pat e, tyrimas ir buvo atliktas dėl kainų, kainodaros, dėl vidaus rinkos fragmentacijos, todėl kad yra draudimas eksportuoti ES viduje Rusijos dujas į kitą šalį, e, būtent dėl tos e, galutinio taško sąlygos. Tačiau atliekant tyrimą, Rusijos valdžios institucijos kreipiasi į mus ir sako, na, pabandykime e, susitarti dėl įsipareigojimų. Na ir buvo šiuo atžvilgiu inicijuoti tas dialogas. Tačiau, kaip pasakiau prieš keletą dienų šie, šis dialogas e, buvo skirtas įsiaiškinti galimus sprendimus, kuris būtų pagrystas įsipareigojimais. Tačiau dialogas buvo nutrauktas būtent dėl Ukrainos krizės, bet tyrimą toliau atliekame. Jeigu nebus priimtas e, sprendimas dėl įsipareigojimų, komisija ir toliau atliks e, e, savo tyrimus pagal septintąjį reglamento straipsnį. Ir dabar jau mes esame mm, daug, daug pažengę į priekį, kad būtų galima parengti prieštaravimų pareiškimą Rusijos Gazpromui. Taigi, tyrimas tęsiamas dėl valiutos keitimo mokesčio. E, jau priminiau reglamentą, kurį pristačiau kartu su kolega Barnie pereitais metais. E, taryba šiuo metu diskutuoja šiuo klausimu, e, pirmininkaujant Italijai. Darbai bus paspartinti. Tikiuosi, kad trišalis dialogas dėl šio teisės akto įvyks dar šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje dėl um, e, įvairių e, kitų tyrimų. Jie vyksta, pavyzdžiui, dėl Visa International, dėl Mastercard. Į tuos tyrimus ir toliau atliksime. Tačiau e, reikia prisiminti, kad ETT turi priimti sprendimą. Tiksliau, priemi sprendimą, kad valiutos keitimo mokesčiai kertasi su konkurencija. Ir būtent e, tas sprendimas padės mums e, išspręsti daug e, problemų ir su Visa International, ir su Mastercard, ir galbūt su kitomis įmonėmis. Taigi reglamentavimas plus ATT sprendimas yra mm, tinkamas. Poniai Pervanš. Pervanš, labai ačiū, kodėl mes e, ne pradėjome bylos e, oficialaus tyrimo dėl audito e, bendrovių, dėl kredito reitingo agentūrų, todėl, kad nebuvo problemos dėl konkurencingumo. Buvo problemų, kurias buvo galima išspręsti e, reguliavimo būdu. Ir aš įsivaizduoju, kad e, tai turi steigiamų rezultatų. Kodėl nėra konkurencingumo? problemų. E, šis pramonės ar paslaugų tipas, pavyzdžiui, kredito reitingo agentūros ar didelio audito įmonių klausimas. Jos ne, e, yra suinteresuotos formuoti kartelių, monopolijų. Jos nori tvirtinti savo e, autoritetą konkurentų atžvilgių. Taigi gali būti tam tikrų problemų dėl e, tam tikrų taisyklių laikymosi, bet ne dėl konkurencingumo, konkurencijos škraipimo, dėl Google interneto. Ką reikia reguliuoti? Koks būtų atsakymas? Aš e, per pastarosius metus taip pat kėliau šį klausimą. E, Fleur Pellerin, kuris buvo e, skaitmės ekonomikos ministras Prancūzijoje, aš tą klausimą kėliau net ir jam. Uh, klausimas dėl reglamentavimo. Bet ką, ką reikia reguliuoti, ministrė? Konkrečiai ką? Ir kol kas nesulaukiu atsakymo. Galiu įsivaizduoti maždaug reglamentavimą ateityje, bet šiandieną nežinau, kokie bus elementai to reglamentavimo. Reikia apie tai pagalvoti, reikia pagalvoti galvojant apie riziką ir apie tai, kaip nepakengti inovacijom šiame sektoriuje. Yra pavojų Aš esu girdėjęs tam tikrų pasiūlymų dėl Google, bet ne dėl tyrimo, viešose diskusijose. Šalia tyrimo, ne, ne, neplakant to su tyrimu. Aš girdėjau tam tikrų pasiūlymų. E, pavyzdžiui, dėl tam E, tikrų iniciatyvų, bet mes galime sulaukti milžiniškų manifestacijų, kurios e, ir jų dalyviai sakys, kodėl jūs bandote e, nužudyti tą dalyką. Olympic Airways. Mes esame prieimėjame du sprendimus. Ir vienas iš tų sprendimų buvo neigiamas. Tai yra, kad nebuvo suteiktas leidimas pirmam susiliejimui. O vėliau ta pati E, tos pačios įmonės kreipiasi į mus ir sako, kad mes vėl norime pateikti prašymą. E, galima mums e, susilieti, nes Olympic Airways ketina paskelbti bankrotą. Ir tokį mm, pareiškimą pateikė tos įmonės, ne aš. Taigi mes priemime šiuo atveju teigiamą sprendimą ka, e, vadovaudamasi tuo, kad jeigu įmonės e, susilies, tada galbūt būtų galima išvengti vienos šalies e, bankroto. Nes viena, viena įmonė išnyks, vietoj to atsiras kita didesnė įmonė ir dėl to problemų dėl konkurencijos nekiltų. Aišku, Graikijoje kyla problemų dėl oligarchijos, dėl monopolijos Aš prisimenu, kad ne vienas Europos parlamento narys yra man e, priminęs e, keliones tarp Briuselio ir Müncheno, Frankfurto ir sakė, kad trūksta įmonių, kurios galėtų pasiūlyti daugiau galimybių tokiams kelionėms. Ar yra kažkokios kliūtis naujiems rinkos dalyviams? Ne, naujų, e, kliū, jokių kliūčių nėra, nėra verslo galimybių. Taigi tikiuosi, kad e, ekonominė situacija Graikijoje pagerės, atsiras e, naujų rinkos dalyvių ir tokiu būdu kiti bus priversti mažinti kainas. Dėl elektros e, sektoriaus. Ar Graikijoje egzistuoja reguliuojanti institucija? Taip, tada ta institucija turi atlikti savo darbą. Turi reguliuoti nacionalinė institucija. Aišku, kars nuo karto mes e, susidurime su monopolijos atvejais elektros e, srityje. Ir norėčiau priminti visai neseniai priimtą ETT sprendimą dėl kitos graikų įmonės, dėl PPC, kur teismas pareiškia, kad įskirtinės teisės suteiktos įmoniai nėra suderinamos su konkurencijos teise. Taigi šis sprendimas yra labai svarbus ir aktualus Graikijai. Na ir galiausiai e, Udo dėl mokesčio. Aš apie juos kalbėjau anksčiau, kad ES egzistuoja labai rimta apmokestinimo problema. Ir problemą galima pavadinti vienu vardu, tai yra vienbalsiškumas. Aš prisimenu Ekofine, Lašlo Kovač, mano kolega, na, kalbėjo apie apmokestinimą Tačiau tuo viskas ir pasibaigė, nes viena šalis paprieštaravo sprendimui, ir sprendimas nebuvo priimtas, nes reikalingas vienbalsiškumas. Vienbalsiškumas yra įtvirtintas e, sutarty, sutartyje ir būtent dėl jo atsiranda labai daug galimybių apeiti esamą sistemą. Mums reikalingos priemonės toms situacijoms spręsti, tačiau e, reikia kalbėti ne tik tai su komisija, bet ir su valstybėmis naramis, kad e, jos neturėtų apsiriboti tik tai teoriniais pareiškimais. Mes jų jau daug išgirdome Australiją per e, G20 sutikimą. Valstybės narės turi išanalizuoti situaciją ir vadovautis EBPO e, rekomendacijomis ir priimti sprendimus. Šie sprendimai E, turi būti įtvirtinti teisės aktuose. Ir žinote, Europos parlamente na, labai sunku um, priimti teisės aktus e, teisėkur, atvašau, apmokestimo srityje. Ačiū. Paskutiniai kalbėtojai, paskutinių kalbėtojų grupė. Norėčiau paraginti visus kalbėti nedaugiau nei dvi mintis, dvi, dvi minutės. Liudo Edenmayer. Prašome. Back again to that in Ačiū. Norėčiau grįžti prie apsikeitimo reglamento dėl kredito kortelių. Nelabai mane įtikino jūsų atsakymas. Manau, kad ką reikia reglamentuoti, tą reikia reglamentuoti ir reikia naudą bei kaštus įvertinti atitinkamai. Taip pat norėčiau paklausti jūs, ar jūs tikrai esate tikras, kad naujų e, reglamentų e, įdėgymas e, bus didesnis, bus tikrai naudingas, nusvers naštą. Ir E, taip pat, e, ar reikėtų geriau taikyti savireglamentavimą šioje e, rinkoje ir tokiu būdu siekti daugiau skaidrumo. Mes žinome, koks yra sprendimas teismo priimtas dėl apsikeitimo mokesčio ir ar kažkokiu yra kitų priemonių, kur galima kontroliuoti tuos mokesčius. Ačiū komisijos narė, aš norėčiau e, taip pat padėkoti Jums už puikų darbą. Jeigu komisija skirtų tiek daug pastangų ir darbo, e, užtikrindama darbo vietas, kiek atskyrė bankams, tai situacija šiandien būtų kita, bet tiek to. Mes šiandieną matome, kad E, tam tikri fondai, pavyzdžiui, mažmeninis fondas yra skirtas perkelti e, darbui ten, kur yra mažesni darbo kaštai. Tai yra vienas iš pavyzdžių dėl nesažiningos konkurencijos ir tie dalykai yra iššūkis konkurencingumui. Mes turime užtikrinti, kad ES lėšos būtų skirtos e, iš tikrųjų darbo vietoms kurti, o ne joms perkelti iš vienos valstybės narės į kitas. Aš tikiuosi, kad e, jūs pakeisantis komisijos narys atsižvelgs į tuos dalykus. Taip pat e, reikia pasakyti, kad. E, E, ne jūs esate atsakingas už fondus, bet jūs e, atsakingas už konkurencijos politiką ir dėl to labai svarbu pasižiūrėti, kaip tie e, fondai veikia ir ar tikrųjų nesinaudojama jais, kad būtų perkelta gamyba kitur. Dar norėčiau paklausti, kokie bus žingsniai pritaikyti, kad būtų kojama su šita praktika ir ką galėtų padaryti kita komisija šioje srityje. Ačiū, Andrėjas Fab. Dėkoju, pirmininkė. E, Gerimas vicepirmininkė Almūnė, man tikrai labai e, buvo e, malonu dėl sprendimų susijusių su žalos atlyginimo direktyva. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir mes pasiekėme gerus sprendimus. Klausimas buvo labai sudėtingas, bet rezultatas buvo toks, kokio ir laukė valstybės narės nekantraudamas. Aš tikiuosi, kad ir toliau uh, E, bus dirbama panašia linkme. Dėl Google jūs pasakėte daug įdomių dalykų ir norėčiau dar e, kai ką pasakyti. Manau, kad reikia užtikrinti nepriklausomumą e, komisijos e, darbe, nes e, viešoji nuomonė labai e, svarbi vertinant jūsų sprendimus galbūt reikia dar e, žiūrėti plačiau negu tik į septintą straipsnį, nes e, Perveš Berans kalbėjo apie sutartį, bet tai vienas dalykas, bet kartais reikia žiūrėti plačiau, kaip ir sprendimo dėl Google atveju. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Eva Kaili. Labai ačiū, gerbimas pirmininkė komisarė. Tiesa, Jūsų užduotis nepaprastai sudėtinga e, krizės kontekste, bet ši krizė taip pat buvo e, priemonė sustiprinti ES ir tvirtinti geresnės konkurencijos politikos priemonės. E, pirmiausiai sukurti palankės sąlygas per ją MBI ir griežčiau reglamentuoti didelės bendrovės situacija vis tik tai yra labai e, sudėtinga, e, daug nedarbo matome, atlyginimai yra žemi, egzistuoja daug prieštaravimų, kai dėl, pavyzdžiui, paramos e, viešajam sektoriui ten, kur yra daug problemų oro uostuose, transporto sektoriuje apskritai ir kur neatsirado naujo potencialo Ir pietų valstybės nuo to daug kenčia. Aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs galvojate, kad tai, jog vėluojama įdėkti reformas, yra priežastis, kodėl mažai e, pažangos, ar pačios reformos yra kaltas dėl to. Ponas Bulmanas kalbėjo apie e, vidaus rinką, Ką mes galime padaryti šioje srityje? Mes žinome, kad jūs susitarė su didelėmis problemomis valstybėse narėse ir noriu jūsų paklausti, ar e, parama, parama pavyzdžiui naujoms technologijoms gali būti naudinga e, ir e, kaip kovoti su monopolijomis šioje srityje yra tam tikros programos ir ką e, turi daryti jūs pakeisintis komisijos narys? Ačiū. Verneris Langen. Labai ačiū. Gerbiamas vicepirmininkė, aš norėčiau uh, pasidžiaugti jūsų darbu ir socialistai jau yra patenkinti. Aš dirbu jau seniai parlamente pona Nietmačiau, Mario Monti, pone Krios ir pragmatika pona Almunija. Jūs priemėte labai nemažai pozityvių sprendimų, tačiau e, dėl Google kyla klausimas, ar reikės galvoti apie monopolijų grovimų, kaip pavyzdžiui buvo JAV naftos telekomunikacijos e, sektoriuje. E, E, bet problemą išspręsti nebus taip lengva, bet kuriuo atveju. Kitas dalykas. Ar jūs ketinate e, pasižiūrėti tam tikras atskiras intervencijas. E, ar auditorumai tą žiūrės, jūs žinote, apie ką aš kalbu. Ir E, jūsų iniciatyva pradėtas tyrimas, ne kitų asmenų iniciatyva ir kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis kiekvienu atveju. Ačiū, paskutinės klausimų raundas. Galiu atsakyti visus klausimus trumpai. Visų pirma, E, Pono Niedermayer, aš e, pasisakau už tai, kad MIF mokesčiai turėtų būti reglamentuojami ir ETT sprendimas e, suteikia mums daug priežasčių, dėl ko, dėl ko šie mokesčiai būtų reglamentuojami. Todėl kreipiuosi į tarybą ir parlamentą, kad būtų baigtos diskusijos dėl šio reglamento. Tai būtų naudinga paprastiems vartotojams ir įmonėms aš pasakiau, kad MIF e, mokesčiai sudaro 10 milijardų eurų per metus. Ir kaip vartotojas, kai aš perku kažką, nematau, kiek man tenka realiai sumokėti dėl MIF mokesčių. Todėl mes pasisakome už reglamentavimą šioje srityje. Ir kalbant apie finansinių sektorių, apie bankus ir panašiai, nuo 2007 metų, man atrodo, atsirado labai daug e, argumentų e, reglamentuoti MIF mokesčius. Tačiau ne visi teisės aktai yra geri, o šioje srityje reikalingi geri teisės aktai. Ponai Kofos regioniniai fondai ir valstybės paramos kontrolė. E, paskutinės e, gairės, kurios buvo patvirtintos prieš metus, ar netgi šiais metais negaliu uh, tiksliai pasakyti. Tačiau tose gairėse mes aiškiai numatėme draudimą uh, iš ankstiniams mokėjimams pagal valstybės pagalbą. Taigi mes šiuo atveju negalime kalbėti apie valstybinę pagalbą, kadangi ir regionė politika, nes už tai atsakingas kitas mano kolega. Tačiau kartu su Johanu, e, Johannes Hanu mes glaudžiai bendradarbiavome, kad neatsirastų kažkokių tarp netitikimų, tarp kriterijų, kurie būtų taikomi e, fondams ir valstybės pagalbos kontroliai. Na ir e, regioninės pagalbos gairėse yra konkrečios nuostatos, kuriame būtų galima e, kuriomis būtų galima išvengti tokių minėtų jūsų atveju. Dėl pono Švabo, ačiū už jūsų dalyvavimą diskusijose dėl e, veiksmų žalai atlyginti ir už kitas jūsų iniciatyvas dėl Google. Na, aš esu politikas, e, jūs esate politikai, mums svarbi visuomenės nuomonė ir aš ją gerbiu. Tačiau nemanau, kad e, reikėtų elgtis štai kaip. E, tai yra priimdinėti sprendimus, vadovaujantis vartotojų nuomonę. Ne, šiuo atveju mes kalbame ne apie vartotojų nuomonę, bet apie piknaudžiavimą dominuojančią poziciją rinkoje. Reikalingas griežtas sprendimas šiuo atveju, e, na, kurį gali pakeisti e, teismas. Septintas straipsnis, ar juo reikėjo vadovautis, nežinau mes galime apie tai diskutuoti metų metais. Kalbant apie Microsoft, 16-17 e, metų truko tyrimas e, Europos Sąjungoje ir dar mm, ilgesnį laikotarpį JAV. Ir mes e, vadovavomės dviem elementais. Tai yra septintuoju straipsniu Microsoft pažeidė septintą straipsnį du kartus ir sumokėjo vieną milijardą jūrų, eurų, todėl kad nesilaikė septintojo straipsnio, prie, e, straipsnio nuostato. Taigi mm, du kartus už tai buvo nubausta, nubaustas. 2009 metais e, buvo pradėta Mm, buvo priimtas sprendimas dėl devintojo straipsnio, kurio Microsoft vėlgi nesilaikė. Todėl e, už ankstesnių sprendimų ir dabartinio sprendimo nesilaikymą jiems teko sumokėti labai didelę sumą. E, Taigi, naudokime samosomis priemomis ne ideologiškai, bet pragmatiškai. Apie tai anksčiau kalbėjau ponui e, Rozatė, rimindamas Rusijos Gazprom atvejį. Na, dėl devintojo straipsnio procedūrų. E, mes tiesiog inicijavome, suteikėme galimybę e, užmėgsti dialogą, bet dabar matome, kad reikia inicijuoti procesą dėl septi, pagal septintą straipsnį, dėl Motorolos. Uh, E, vėlgi buvo priimtas sprendimas dėl devintos e, straipsnio, bet po to vis taikomos procedūros pagal septintąjį straipsnį. Taigi diskutuokime ne apie priedus ar procedūras, bet apie e, esmę. Parama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galiu pasakyti, kad bent trys priemonės mažoms ir vidutinėms įmonėms Tai yra e, gairės dėl e, rizikingo finansavimo e, skirto mažoms ir vidutinėms įmonėms e, per bankų e, sistemą. E, prisiminkite tai, ką aš pasakiau ponui e, Fernandes. E, regioninės pagalbos gairės e, kai ten yra sakoma, kad kai kuri parama turėtų būti neteikiama tam, dydžio įmonė, tam tikro dydžio įmonėms. Tačiau mes manome, kad taip ir turėtų būti daroma, nes regioninės pagalbos, regioninė pagalba turėtų būti teikiama mažoms vidinėms įmonėms. Tačiau mm, pagal dabartinę sistemą mes turime galimybę paprasčiau įvertinti e, teikiamą valstybės e, paramą nepranešant apie tai iš anksto. Ir kiek prisimenu, e, du trešdaliai analizuojamos valstybės e, paramos e, dviems trečdaliams bus taikoma bendra išimtis. Taigi, iš pradžių mes norėjome turėti kuo paprastesnę sistemą ir neužkrauti administratinės naštos mažoms ir įmonėms. Aš pasisakau už reformas, bet ne visos reformos yra geros. E, pats žodis reforma yra technokratinis ir gali būti panaudotas geriems ir blogiems tikslams. Man patinka geros reformos, o ne blogos reformos. O ES visose šalyse yra e, abiejų tipų reformų pavyzdžių. Toliau, ponui Langė, norėčiau padėkoti Jums už gerus žodžius. Jūs e, paminėjote Nürbengo, Nürbengero e, sprendimą. E, Mes išanalizuosime artimiausių laikų. Ir e, dėl Google. Ar reikėtų suskaldyti Google ar ne? Aš norėčiau pasakyti jums kaip draugas. Kai geležinkeliai e, sutiks susiskaidyti, kai elektros kompanijos e, sutiks susiskaldyti, kai dėl to sustarsime ir su telekomunikacijų paslaugomis, tada galėsime pradėti diskusiją šiuo klausimu ir su Google. Ačiū komisarui Almūnė. Visas komitetas norėtų padėkoti Jums už atliktą darbą komisijoje. Ačiū už Jums už bendradarbiavimą su šiuo komitetu. Taigi dar kartą dėkuoju. Adios, Adios. Alex. Now we start our... Kolegos, pradėsime kitą klausimą. Tai yra posėdžio dalis apie Europos semestrą. Norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus, kurie atvyko į šią diskusiją. Tai yra labai svarbus etapas vykstant diskusijoms e, apie 2014 metų Europos semestro ciklą dabar jisai jau artėja prie lemiamo etapo, e, bus tvirtinamos e, šalims kitos rekomendacijos taryboje ir nacionaliniai biudžetai bus tvirtinami valstybėse narėse. Mes e, turime savo pranešimą, kurį aptarsime. Ir šio e, posėdžio tikslas susijęti diskusijas dėl pranešimo vykstančias tarp frakcijų su diskusijomis su nacionalinių parlamentų atstovais tam, kad būtų galima e, įsiklausyti į jų nuomonės prieš mums parengiant galutinį e, projektą ir prieš parengiant kompromisus. Kadangi svečių turime daugiau ir norime, kad visi nacionaliniai parlamentai galėtų pasisakyti, suteiksime žodį tik vienam nacionalinio parlamento atstovui e, pradžioje, o jeigu dar liks laiko po pirmojo etapo klausimų ir atsakymų, tai to paties nacionalinio parlamento kitas atstovas galės pasisakyti. 21 kalba yra šiandiena ir prašyčiau pasinaudoti kortelėmis, kad palengvėtų diskusijos, jeigu nacionalinių parlamentų ar Europos parlamento nariai E, noriu pasakyti, tai prašyčiau užpildyti e, tas korteles ir pateikti prižiūrėtojams. Dabar suteiksiu žodį ponui Debeker, kuris yra pranešėjas ir jis pristatys e, pranešimą. Prašau kalbėti nelgiau kaip 10 minučių, po to pasakys šešėliniai pranešėjai ir nacionalinių bei Europos parlamento atstovai. Pone Debeker, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū ir aš pats norėčiau pasveikinti nacionalinių parlamentų atstovus atvykusius pas mus. Mūsų tuomet yra labai gerai aptarti e, parlamento pranešimus apie Europos semestrą, šalims kitas rekomendacijas su jumis, nacionalinių parlamentų atstovais, kad galėtume e, jūsų e, nuomonės išgirsti ir tokiu būdu mes paskui savo frakcijose sieksime kompromiso atsižvelgdami į jūsų pastabas. Mano pranešimas, e, kaip sakė pirmininkas, yra rengiamas labai svarbių metų. Taryba turi priimti sprendimus dėl Europos semestro ir e, parlamentas turi pasiūsti labai stiprų signalą. Mes tą praeitį esame darę e, su ankstesniais pranešimais. E, pranešimai yra labai glausti, tikslus, ten nėra prikabinėta kaip žaisliukų, kaip ant kalėdinių glučių. Parlamentas kalba apie svarbiausius dalykus ypač po diskusijų su nacionaliniais parlamentais. Trumpai pristatysiu pranešimą. Jisai pagrystas keturiais esminiais dalykais. Pradžioje kalbama apie ekonominę situaciją. E, šiandieną mes matėme, kad per pastarusius porą metų mm, gana nestipriai reiškėsi augimas, atsigavimas kai kuriuose šalise ir reikia siekti tvarumo. Per pastarosius porą mėnesių mes e, žiūrime, ar e, tą tvarumą galime užtikrinti, bet atrodo, kad vėl situacija nėra labai rami ir Europos parlamentas suvokia, kokia yra sudėtinga ekonominė situacija, kurioje yra atsidūrusios e, daugelis valstybių narių, eurozonos kai kurios valstybės dėl to, kad augimas yra žemas, aukštas nedarbas, ypač jaunimo nedarbas, nuo to kenčia daug šalių. Kaip aš sakiau, mano pranešimas pagrįstas keturiais esminiais dalykais. Pirmiausiai, E, aš sakau, kad ekonominės valdysenos sistema, dėl kurios yra susitarta ir kuri e, patvirtinta krizės įkarštie sudėtingomis aplinkybėmis, kad šią sistemą e, valdysenos reikia palaikyti. Vakar sustikome su ECB pirmininku ponu Dragi ir jis kalbėjo apie tai, kad iš esmės keisti ekonominę struktūrą nebūtų gerai, nes dabar jau mes suteikėme tam tikro pasitikėjimo rinkoms, ECB sumažina palūkanų normas, tai keisti ką nors e, šiandieną nebūtų geras pasirinkimas. Bet mes galime maksimaliai pasinaudoti lankstumu, kuris e, suteiktas šiame kontekste ir komisija turės atsižvelgti į tai, kokį, pavyzdžiui, lankstumo laipsnį leis. Taip pat egzistuoja ir sąlygos, uh, E, šiame kontekste struktūrinės reformos akcentas joms taip pat labai svarbus dalykai. Taip pat kalbėsime apie fiskalinę konsolidaciją, valstybių narių pastangas ir iš šiol atliktas ir e, kalbam apie tai, kad turės, toliau jos turės dirbti apie tai, ypač e, pasilengvinamos skolų naštą. Tai aktualu daugeliu šalių. Kitas dalykas, be politikų valstybių narių darbų gyvendant struktūrinės reformas yra ir pinigų politikos aspektas, bet viena pinigų politika neišspręs visų problemų. Politikai e, turi įsiklausyti, tai, ką sakė ponas Dragis. E, viena pinigų politika e, neužtikrins ilgalaikio tvaraus sprendimo brendant iš krizės. E, šiuo aspektu mes turime taip pat pasižiūrėti į e, reguliavimo struktūrą Europos ir nacionalinių mastų, kad užtikrintume e, Juk, pavyzdžiui, bankai finansų rinkai turėtų pakankamai lankstumo, galių pasinaudoti jau ECB suteiktomis priemonėmis ir kad galėtų tas priemonės injektuoti į realią ekonomiką. Kitas dalykas e, – konkurencingumas augimas, apie tai kalbų pranešime kalbama apie privačios skolos problemos sprendimą, kalbama ne tik tai apie valstybės, bet ir aukštos privačios asmeninės skolos lygius Europoje, taip pat finansavimo galimybių didinimas investicijas ir inovacijas, tą reikia daryti tiek ES, tiek nacionalinių vietos mastu, tam, kad užtikrintume, jog uh, atsirastų ne tik nauji modeliai, naujas verslo, nauji verslo tipai, naujos galimybės, bet kad e, užtikrintumėt realius pokyčius e, tų inovacijų gyvenime. Ir tai reikia sėti su tvariu augimu e, reikia skaitmeninėje darbo tvarkiai inovacijose, klimato kaitos priemonėse dėkti naujoves. Ir paskutinė dalyje aš kalbu apie esminės diskusijas apie ekonominės valdysios nuo struktūrą. Tai susijęs su demokratiniu legitimumu, atskaitomybė, dėl to ir jūs esate čia. Mes norime, kad diskusijos vyktų kaip galima demokratiškesnėje atmosferoje. Uh, E, taip pat e, pernai mes parengėme pranešimą dėl trojkos veiklos, kritikuojama e, trojkos veikla praeityje ir mes turime užtikrinti, kad ši priemonė paklustų bendrijos metodams, sprendimų procesams pagal ekonominės valdysenos struktūrą. Mes taip pat kalbame apie tai, jog eurozona turėtų ar galėtų būti atstovaujama kai kuriuose valstybėse, tarptautinėse institucijose ir e, galėtų turėti didesnio poveikio toms institucijoms. Esmė e, pranešimo pirmiausiai laikytis valdysenos egzistuojančios struktūros, bet taip pat maksimaliai užtikrinti laikstumą, kad valstybės narės galėtų tapti savininkėmis šalims skirtų rekomendacijų, e, kurios pačios patvirtino taryboje, nes po dviejų dienų jos e, grįžta, atstovai vyriausybių grįžta į savo šalis ir e, kalba apie tas rekomendacijas, kurias pasiūlė komisija, bet patvirtino tarybai. Reikia, kad tos struktūrinės reformos e, pagal program, rekomendacijas būtų įgyvendinamos. E, tik tai 10-15 procentų rekomendacijų yra įgyvendinta, o apie 40 procentų net nepradėtos svarstyti valstybėse narėse. Taigi reikia, kad valstybės narės parodytų tokios nuosavybės e, jausmo labiau. Uh, tiek apie pagrindinius mano pranešimo elementus, laukiu jūsų nuomonių ir e, frakcijos, kurios prisideda prie pranešimo rengimo, labai didžiai įsiklausysi jūsų nuomonę e, ir mes kalbėsime apie tai per ateinančias dvi savaitės, apie mūsų pranešimą ir e, sieksime kompromiso tarp frakcijų. Atsižiaulim jūsų nuomonę. Ačiū. Ačiū pranešėjai, dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams iš atskirų frakcijų. Pirmiausia, ponas Darius Rosati. Daugiausia trys minutės jūsų pasisakymui. Ačiū, ačiū pirmininkė pirmiausia. Noriu padėkoti mūsų pranešėjui, ponui Debeker, už nuveiktą darbą. EPP frakcija pritarė esminėms pranešimo mintims ir man atrodo, kad žengiama teisinga linkme ir pagaliau bus parengtas pranešimas apimantis svarbiausius aspektus. Tai vienas pirmųjų Europinio semestro vertinimų ir manau, kad svarbu pabrėžti tai, jog valstybės narės turi labai rimtai vertinti joms teikiamas rekomendacijas. Čia tas nuosavybės klausimas yra labai aktualus ir pritariu pranešėjui, kad kiekvienai šaliai teikiamos rekomendacijos turėtų virsti kiekvienos valstybės veiksmų planais. Ir noriu paraginti kolegas iš nacionalinių parlamentų pirmiausia skirti daugiau dėmesio e, valstybėms teikiamoms rekomendacijoms ir žinoma įtraukti šiuose rekomendacijose minimus dalykus į valstybės politiką. Taigi, pirmiausia, nacionalinių parlamentų nariai, nacionalinės institucijos turėtų žinoti, kaip vyksta rekomendacijų parengimo ir tvirtinimo procesas. Tuomet e, bus lengviau priimti sprendimus. Žinoma, atskiros politikos kryptis turi būti tęsiamos, pinigų politika viena nepasieks visų tikslų, turi būti vykdoma atitinkama fiskalinė politika, kad būtų išlaikytas politinis suderinamumas, žinoma, reikia išlaikyti ir bankų sąjungą. Dabar vienas didžiausių kliuvinių plėtrai yra silpnos investicijos. Apie tai buvo šnekėta nekarta mūsų susitikimuose su šešėliniais pranešėjais. Ir galutinis pranešimas, manau, padės ir valstybės narėms ir tarybai geriau koordinuoti savo vykdomą politiką. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Diborcani, SND. Aš taip pat noriu padėkoti ponui Debeker už nuveiktą darbą, nes manome, kad e, pranešimas žengia teisingą linkmę. Mes esame pateikę nemažai pakeitimų ir kompromisas, kuris yra rengiamas, yra daug žadantis ir jau dabar jis apima daug SMD frakcijai svarbių dalykų. Na, paminėsiu keletą svarbių temų, kurios reikia įtraukti į pranešimą arba kurias reikia pakeisti, jos yra prioritetinės mūsų frakcijai. Taigi, pirmas dalykas. Nesutinkame su pareiškimu, jog struktūrinės reformos kuriomis pašalinami apribojimai būtų naudingos ES ekonomikos plėtrai. Na, patys apribojimai jokių būdų neprisideda prie pažangos ir tam tikros socialinės grupės nuo jų nukenčia dar labiau. Taigi, apribojimus reiktų vertinti vadovaujantis sveikų protų. Be to, pranešėjas labai daug dėmesio skiria privatiniai nuosavybei. Tačiau kitose pranešimo dalise, atrodo, vyko pasiekti kompromisų, kurie yra naudingi visiems. Žinoma, dar yra ir neišspręstų klausimų, juos galbūt pavyks įspręsti ketvirtadienį šešėlinių pranešėjų susitikime. Aš manau, kad dėrybų dvasia iš tikrųjų daug žadanti. Dar vieną dalyką pamiršau paminėti, tai yra moterų vieta darbo rinkoje, tai mūsų frakcijai yra vienas esminių prioritetų. Nepaslaptis, kad mums pavyko pateikti kompromisinį pakeitimą ir labai tikėtina, kad jis bus patvirtintas. Galiausiai noriu padėkoti nacionalinių parlamentų nariams už jų vaidmenį, už jų dalyvavimą ir mums tikrai svarbi nacionalinių parlamentų nuomonė apie kiekvienai šaliai taikomas rekomendacijas ir Europinį semestrą. Labai ačiū. Ačiū. AKR Sample Tergo. Kaip jau minėjau, ponas Debaker tikrai nelabai tikrai labai gerai padirbėjo, išskirdamas pagrindinės es ekonomikai tenkančiais problemas. Be to atkreiptas dėmesis į konkrečius sektorius, kurie turėtų būti modernizuoti siekiant es ekonomikos plėtros. Uh, Mano šalyje daugiausia dėmesio raginama skirti socialiniai apsaugai, sveikatos e, sektoriui ir pensijoms. Be to, pranešime labai gerai nušviečiama privačių investicijų nauda ekonomikos augimui. Aš matau, kad pranešėjas supranta problemas, su kuriamis susiduria atskiros es šalis savo ekonomikose ir sutinku su siūlomais sprendimais. Ta, iš dalies nesutinku tik su ES vaidmeniu sprendžiančias problemas. Dabar noriu atkreipti jūsų dėmesį į kompromisus. EKR tam tikri kompromisai vis dar nepriimtini, ypač K, S ir V kompromisai. Mes nepritarėme bet kokiems kompromisams, kurie padarytų kiekvienai šaliai teikiamas rekomendacijas dar labiau saistančiomis. Ir šiomis, šiais pakeitimais siūloma paraginti valstybės narės paaiškinti, dėl kokių priežasčių jos nesivadovauja joms teikiamomis rekomendacijomis. Rekomendacijos teikia gairias gairias, kaip paskatinti ekonomiką, padidinti konkurencingumą ir kurti darbo vietas. Taigi, rekomendacijos ir turėtų likti rekomendacijomis, todėl tikrai sunkiai įsivaizduojama, kad valstybės narės galėtų būti baudžiamos už tai, kad jos turi rekomendacijų nesilaiko. Be to, ekonominė politika nustato žmonių išrinkti politikai. Ir e, Europos parlamentas negali prisimti vaidmens bausti žmonių išrinktus politikus. Ačiū ir guoja frakcijos vardu Marisa Matijas. Também dar as boas-vindas aos colegas dos Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinio parlamentų. Norėčiau padėkoti pranešėjų už atliktą darbą niekas manęs nenustebino. Vis dėlto mes skirtingai vertiname Europos semestrą, pateiktus pasiūlymus ir ateities prognozas. Pranešėjas vadovaujasi e, tokia e, pozicija. Šalis, kurios įgyvendino e, reformas, pasiekė geresnių rezultatų, tai yra pasiekė didesnio ekonominio augimo. Taip pat sustiprėjo fiskalinė konsolidacija. Tačiau mes laikomės kitokios nuomonės. Šalis, na, kuriuose buvo įgyvendintos tos reformos, tikrai nepasižymėjo jokių ekonominių augimų, jos išgyvena recesiją. E, ir tą parodo, mm, na, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip e, nedarbo lygis, kuris yra tokiuose šalyse įtin aukštas. Taigi skirtingai nei rašoma pranešime, aš tikrai nemanau, kad mes galime kalbėti apie tai, kad ES ekonomika atsigauna, nes taupimų priemonės nepasiteisino. E, taupimo priemonės tik tai pakenkė e, šalims. E, jų viešajam sektoriui mes praktiškai nebeturime jokių manevrų laisvės dėl biudžetų. Valstybėms narėms yra teikiamos rekomendacijos, gairės, tačiau jos neužtikrins augimo. Taigi, skirtingai nei siūlo pranešėjas, mes laikomės nuomonės, kad pagrindinė tvarumo e, problema, pagrindinė recesijos problema yra susijusi taip pat ir su nedarbu. O į, šio, į šį elementą nėra pakankamai atkreipiamas dėmesys. E, pranešėjas sako, kad reikia toliau sėsti, tęsti fiskalinę konsolidaciją, kaip tai buvo daroma iki dabar. Ir Mūsų nuomonė, tolesnė fiskalinė konsolidacija tik tai dar padidins esamas problemas e, atskiroms šalims reikalingas atskiras sprendimas. Kitaip tariant, reikia daugiau dėmesio skirti darbo rinkai, mažinti išlaidas. E, puikiai žinome, kad dauguma šalių ES, na, juose ekonomika arba neauga, arba ekonomikos augimas yra mažas. Ekonominis augimas yra įmanomas tik tai, jeigu atsigaus e, vartojimas. Kitaip tariant, reikės iš esmės pakeisti gairės, kurios yra parengtos. Kai dėl šalims skirtų rekomendacijų, tai matome, kad vis daugiau yra akcentuojamos e, akcentuojamos politikos skirtos tiekimui sakoma, kad reikia padidinti atlyginimus. Bet e, laikomės nuomonės, kad jeigu e, socialinė darbuotojų padėtis e, bus pabloginta, ekonominė situacija ES tikrai nepagerės. Išvelgėme didelę ekonominę demokratijos e, problemą. Dėl Europos semestro e, nacionalinės institucijos e, nebegali laisvai priimdinėti sprendimų dėl tokių dalykų kaip biudžetas. Ačiū. Dabar žodis žaliųjų frakcijų vardu ponui Aibaskaut. Ačiū pirmininkė. E, kolegoms iš nacionalinių parlamentų dabar e, turėtų būti aišku, kad sulaukti daugumos parlamente nelengva. Juk aiškiai matote, kad yra dvi stovyklos dėl šio pranešimo. Yra parlamento kairioji pusė, kuri kritiškai atsiliepia apie tai, kaip yra atliekama ekonominė valdysena, nes iki šiol dabartinis pagrindinis tikslas buvo sumažinti darbo kaštus ir e, susitelkti ties valstybės įsiskolinimo problema. Tačiau tuo pat metu yra didžiulė problema susijusi su privačia skola, reikalingas sprendimas tau. Taigi jeigu mes mažinsime tik tai darbo kaštus, e, nebus vadovaujama pasituo e, socialiniu požiūriu. E, taigi vis daugiau Europos parlamento narių supranta, kad e, dabartinė sprendimas nėra geras. Taigi dar kartą kartuoju, egzistuoja dvi stovyklos ir kitoje stovykloje yra na, vertinama ta ekonominė valdysena, valdysena sistema. Mano kolega iš Suomijos parodė, kad, na, tai gerai, mes galime diskutuoti, egzistuoja euras ir taip toliau, tačiau galiausiai jokios koordinacijos nereikia. Uh, Kitaip tariant, reikia aiškiai pasakyti, kad ir euro mes nenorime. Kai kurie jo pagaidauja, kiti ne, tačiau ir vėl ir šiuo klausimu egzistuoja dvi stovyklos. Tačiau čia ir pat parlamente daugiau žmonių pasisako už stiprią ekonominę valdyseną. Tačiau jeigu e, pranešėjas nori sulaukti paramo, šiuo klausimu reikia patraukti ir parlamento kairiuosius. Ir šiuo metu mes norime e, subalansuoti e, E, šį pranešimą, kad e, jis, e, jame nebūtų atspindėtos tik tai liberalios idėjos. Pranešėjas, aišku, yra na, liberalas, jis turi sakyti, kad ekonominis augimas yra, bet mes manome, kad tikrai atsižvelgianti dabartinę situaciją būtų optimistiška taip tikėtis. Pranešime per nelyg daug skiriama dėmesio privačiam investavimui, kad ne va tai gali būti sprendimas. Iš praeities mes žinome, kad tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektoriaus e, investicijų yra mažai. Taigi mes nenorime pradėti diskusijų, kas yra geriau investicijos iš privataus ar viešojo kapitalo. Mums reikalinga abi pusės ir tai turi būti atspindėta šiame pranešime. Dėrybos su pranešėju e, vyksta puikiai ir kadangi jis turi na, sulaukti daugiau paramos dėl šio pranešimo, turi atsižvelgti į tai, ko pagidauja parlamento kairieji. Toliau dar vienas dalykas. Uh, Didžiausia problema yra ta, kad iki šiol daugiausiai dėmesio buvo skiriama ekonominiai valdysenai ir darbo kaštams. Darbo kaštai mažėja ir mažėja. Labai svarbi pusiausvara, reikia žiūrėti ir kapitalo uh, E, kaštus, į geresnį išteklių panaudojimą, kalbant apie ekonominės valdysinos sistemą. Taigi, pabaigai, pirmininkė, mes norime daugiau šalims skirtų rekomendacijų kovai su mokesčių vengimu. E, šis klausimas taip pat yra aktualus, aptarinėjant ekonominę valdysiną. Matau, kad kolegos iš Niderlandų nori pasisakyti tikrai. E, Niderlandai turi keisti savo e, sistemą, e, savo požiūrį dėl agresyvaus mokesčių planavimo. Ačiū ponui Bas. FD frakcijos vardu, kas norėtų kalbėti, šešėlinis pranešėjas. Prašome, suteiksiu žodį ponui Oflin. We've, oh, Ačiū. Man dėl teksto iškyla pora problemų. Pirmiausia, kalbama apie tai, kad vyksta atsigavimas, kai iš tikrųjų taip nėra. <clears throat> Kitas svarbus dalykas, apie kurį šiek tiek šiandien kalbėjome. Raginamos vyriausybės įgyvendinti darbo tvarkės, kurias primeta Europos institucijos, kai e, pirmiausia jos atsakingos nacional, atskaitingos nacionaliniams parlamentams. E, ponas Dragis kalbėjo, kad reikia e, ES politikos e, nuo darbo iki švietimo sistemos e, reformų. Tai reiškia, kad e, viena e, turi būti politika ir eurozonos valstybės pasalė dabar tarp e, dviejų dalykų - europinių reikalavimų ir nacionalinių. Mes turime e, atsižvelgti tai, kad nėra demokratinio legitimumo, nes negalime atsisakyti nacionalinių vyriausybių, nes tai yra tapatybės dalis. Ir euras taip pat turėtų būti būtų jo atsisakyta, reikėtų grįžti prie e, nacionalinių valiutų ir reikėtų valiutų e, kursą derinti prie ekonominių šalių sąlygų. Tai nėra sudė, lengva padaryti, bet kol nieko nedarysime, tai liksime įstrigę. Ir e, visuomenės e, toleravimas taip pat gali sumažėti ilgainiui. Dėkoju. Dabar prasidės nacionalinių parlamentų pasisakymai. <clears throat> Suteiksiu žodį dviems kolegoms iš nacionalinių parlamentų ir dviems iš Europos parlamento. Pirmiausiai kalbės Hubert Fuchs iš Austrijos nacionalinės tarybos. Prašom. Labai ačiū. Norėtume padėkoti Ekon komitetui už tai, kad pakvietė nacionalinių parlamento atstovus į mūsų diskusijas. Austrėjimasi naujų e, žingsnių biudžeto procese ir priderinti jį <clears throat> prie Europos procesų vyriausybė į darbo programą įtraukė e, įvertinimą biudžeto įstatymo reformos siekiame suderinti mūsų nacionalinės procedūras su Europos semestro reikalavimais. Ir tai reiškia, kad Austrijos parlamentas gali dalyvauti rengiant stabilumų programą, nacionalinę reformų programą ir rengiant biudžeto planus. Taip pat galbūt gali dalyvauti tvirtinant rekomendacijas dėl įgyvendinimo. Biudžeto komitetas E, kreipėsi į nacionalinio parlamento biudžeto komitetą, e, suprašym pakomentuoti reikalavimus. Yra nemažai priemonių, kurios įtraukia nacionalinį parlamentą. Pavyzdžiui, galimybė pakviesti Europos komisijos atstovų, kad e, pakomentuotų dėl nacionalinio biudžeto planų įvertimo ir tą galimybę reikėtų dar labiau patirinėti. Toliau Katalink Sobor iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai, labai ačiū. Ačiū už kvietimą, šis susitikimas labai mums svarbus. Kalbame apie Europos semestrą. E, šis klausimas Vengrijos parlamente yra aktualus strategija Europa 2020, jos įgyvendimas buvo svarstami, svarstomi Europos reikalų komitete. Gerbimi per, kolegos, pernai pirmą kartą buvo pateiktas vieno puslapio vertinimas kiekvienai šaliai. Ir šalims skirtos rekomendacijos taip pat buvo aptariamos, buvo aptariama valstybių narių uh, E, veikla. Mes taip pat e, svarstėme šias rekomendacijas, o dėl konkrečių rekomendacijų Vengrijai jos kartojasi metai iš metų, tai reiškia, kad mums reikia daugiau laiko joms įgyvendinti. Vyriausybė pritarė kai kurioms rekomendacijoms, kai kurioms ne. E, tai, pavyzdžiui, rekomendacijos dėl mokesčių. Mokesčiai yra nacionalinės kompetencijos dalykas ir Europos komisija uh, ir Vengrijos vėsybė dėl šio nes, klausimo nesutarė, bet e, taip pat e, komisija šiais metais pritarė mūsų viešųjų darbų programai, kuri yra reikalinga mūsų šaliai. Kitas dalykas - moterų užimtumo sąlygos. Jos pagerėjo, ypač jau kalbėsime apie e, motinas, jų grįžimą į darbo rinką po mm, vaiko gimdymo. Vengrija taip pat siekia e, didesnės biudžeto drausmės, fiskalinės drausmės. Mes prieš e, keletą mėnesių pradėjome darbus, tai papildo strategijos Europa 2020 gyvendinimą. Kitas svarbus įvykis mums yra aktyvus valstybių narių dalyvavimas. Mes turime išskirtinę teisę e, tvirtinti nacionalinius biudžetus. Ačiū Jums uždėmesi. Thank you. Now we go to the European Parliament members. Suteiksime žodį Europos parlamento nariams Ivanai Maledič. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų, taip pat kolegas ir iš Europos parlamento. Jau kurį laiką yra aptarnėmos šalims skirtos rekomendacijos ir konkrečiai, kaip tos rekomendacijos yra įgyvendintos. Šiuo atveju nacionalinių parlamentų vaidmuo yra labai svarbus. Taigi, norėčiau sužinoti, kodėl tik tai Europos komisija prižiūri šalių skirtoms ir skirtų rekomendacijų įgyvendinimą. Uh, laikausi nuomonės, kad būtų tikrai gerai, jeigu įtrauktumėm į šį procesą į nacionalinius parlamentus. Kadangi nacionaliniai parlamentai bei vyriausybės turi įgyvendinti šalims skirtas rekomendacijas, kad pasiektų ekonominį augimą. Norėčiau padėkoti pranešėjų už puikų pranešimą, taip pat norėčiau padėkoti Danutai Hubner, e, kuri pateikė e, pakeitimų ir jais pabrėžia tai, kad ekonominė politika yra glaudžiai susijusi su sanglaudos politika ir tai, kad reikėtų panaudoti Europos struktūrinius ir investavimo fondus, kad būtų galima finansuoti ekonomikos politikas bei reformas, e, apie kurias kalbama šalims skirtose rekomendacijose. sanglaudos e, politika bus e, geriau orientuota į vystimas ir būtent to mes siekiame laikotarpiu iki 20 metų. Toliau dar vienas e, svarbus dalykas. Ekonominį augimą užtikrina reformos, fiskalinė konsolidacija ir investicijos. Dažnai valstybėse narėse atsitinka taip, kad fiskalinė konsolidacija veda prie e, mažesnių paskatų augimui. E, tai mažina investicijas ir lėtina reformų vykdymą. Taigi mm, vyriausybės ir valstybės narės turėtų turėti pakankamą manevrų laisvę, mm. kad įgyvendintų planus, jeigu jų turi, ir jeigu e, gali įrodyti, kad gali juos įgyvendinti. Taigi valstybėms narėms tokiu atveju galima prašyti pratesti e, fiskalinio koregavimo laikotarpį. E, dėkoju. Ačiū, dabar žodis Elizai Ferreira. Um, Ačiū, kalbėsiu angliškai. Dėkoju pranešėjui už nuveiktą darbą sveikinu nacionalinių parlamento atstovus. Manau, kad tai, apie ką dabar kalbame, yra labai svarbu. Nes Europinis semestras apima es kišimasi į valstybių narių biudžetus, į valstybių narių veiksmus ir mes turime visi gerai suvokti, ką tai reiškia ir kokios bus to pasiekmes. Pačiame pranešime yra elementų, kurie, mano nuomonė, teigiami, pavyzdžiui, kova su mokesčių vengimu ir mokesnių sukčiavimu, bankų sąjungos stiprinimas, strategijos Europa 2020 vykdymas. Tačiau pranešimo sėkmė priklausys nuo to, kaip bus pasiūlyta. Ar turime sekti tą nusistatytą strategiją, ar turime ją kažkiek keisti. Viskas priklausys nuo dėrybų ir dėrybų rezultato. Jeigu pranešimo rezultatas bus palankus. Dabartinės strategijos įvertinimas ir dabartinės darbo atvarkės įvertinimas mūsų frakcijai tai jokių būdų netiks, nes duomenys rodo, kad eurozona auga tik tai 0,8 procentus, kyla defliacijos pavojus ir jeigu ECB pripažins, kad rinkos sąlygos neleidžia taikyti kitokios pinigų politikos, tai reiks tomis rekomendacijomis ir vadovautis. Atrodo, kad žodis struktūrinės reformos reiškia apskritai bet ką, o šiuo atveju tai yra tokia darbo atvarkė, kuri buvo pernelyg stipri, pernelyg greita ir jos rezultatas yra ekonomika, kuri yra išbalansuota, nėra pakankamo augimo, trūksta investicijų, trūksta vidaus vartojimo. Šalims skirtų rekomendacijų laikymasis įmanomas tik tai tada, jeigu tos rekomendacijos yra kokybiškos ir jeigu kokybė yra užtikrinta ir tinkamai įvertinta. Be to, Pranešime teigiama, kad viešosios investicijos netokios veiksmingos kaip privačiosios, tai net tiesa. Krizė parodė, kad privačios investicijos labai rizikingos, kad e, tai ne pats geriausias kelias. Be to, jeigu imsime mažinti atlyginimus, neturėdami investicijų, tai tiesiog pasieksime dugną ir Europos ekonomika apskritai bus nekonkurencinga pasaulinėje rinkoje. Pažiūrėsime, kaip klostysi diskusijos tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų ir pažiūrėsime, koks galutinis balsavimas, tačiau ačiū galimybę viską aptarti. Ačiū Elisai. Dabar vėl kreipiamės į nacionalinį parlamento atstovus. Birutė Vesaitė, Lietuvos parlamentas. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti už diskusiją ir e, už labai konkrečias šalims skirtas rekomendacijas. Noriu pasakyti, kad Lietuva yra tarp geriausių dešimties šalių. Mes neturime makroekonominio disbalanso. Bet jeigu paklaustume žmonių, ar jie laimingi gyvendami Lietuvoje, daugiau išgirstumėte neigiamų negu teigiamų atsakymų. Norėčiau atkreipti pranešėjo e, dėmesį į didėjančią neligybę tiek globalioje ekonomikoje, tiek Europos Sąjungos ekonomikoje atotrukis tarp e, turtingų ir neturtingai gyvenančių žmonių yra didžiausias nuo antrojo pasaulinio karo. Kita problema - skurdo didėjimas tarp dirbančiųjų. Norėčiau atkreipti komisijos ir e, pranešėjų dėmesį į e, sažiningesnės mokesčių sistemos reformą, mokesčių vengimo klausimus. Jeigu mes norime daugiau demokratijos, jeigu nenorime, kad daugėtų ultradešiniųjų populistinių jėgų, Europoje turėtume spręsti šią problemą. Kai kurias reformas e, beje reikėtų atidėti dėl e, Rusijos-Ukrainos krizės. Yra paskaičiuota, kad BVP Lietuvoje mažėja, augimas mažėja dėl žemės ūkio produktų eksporto embargo. Paskutinis pastebėjimas. Norėčiau paminėti energetikos saugumo klausimus, energetinio saugumo klausimus. Lietuva daug e, dirba siekdama užtikrinti jungtis tarp valstybinės. Taip pat e, bus baigtas Klaipėdos suskystintųjų dujų terminalas iki šių metų pabaigos. Ir norėtume atkreipti Latvijos kolegų dėmesį, Europos komisijos dėmesį į tai, kad reikia e, vamzdyno nuo e, terminalo Klaipėdos į Latvijos teritoriją. Lietuva daug jau nuveikė e, E, statydama Litpoliink elektros jungti tarp Lietuvos ir e, Lenkijos. Tačiau e, Lenkija turėtų taip pat paspartinti darbus iš savo pusės. Ir norėčiau dar kartą padėkoti už diskusiją. Turime galimybę pasikalbėti ir išsakyti pastabas. Kitas kalbėtojas Niderlandų atstovų rūmų atstovė Agnuskas Kucht. Norėčiau pirmininkė padėkoti Jums. E, už tai, kad pakvietėte mus e, pristatyti mūsų geriausios praktikos pavyzdžius. Pirmiausia, tai mūsų filosofija. Parlamento atskiri komitetai turėtų būti atsakinga už atitinkamų politikos krypčių e, gyvenimą šalies rekomendacijos Niderlandams dėl e, biudžeto viešos sveikatos e, būstų rinkos apsvarstyti parlamento e, mūsų komitetuose. Plenarinės diskusijos apie nacionalinę reformų programą, stabilumo programą rengiamos prieš vyriausybei siunčiant programas į Briuselį tam, kad vyriausybė galėtų pakoreguoti jas galiausiai parlamentui pateikus pasiūlymą e, vyriausybė atsižvelgia į parlamento pasiūlymus pirmiausiai dėl biudžeto, dėl kitų metų plano. Reikia pasakyti, kad per pastačius dviejų metus mūsų vyriausybė gyveno labai rimtas taupimo uh, E, priemonės ir mūsų biudžeto devisas sumažėjo nuo 4,5 procento BVP 2011 metais iki 2,8 procento BVP šiais metais. Kitais metais nenumatyta daugiau taupimo biudžeto priemonių, bet e, kol kas dar įgyvendami sprendimai dėl ankstesnių taupimo priemonių reformų e, mūsų ekonomika lietai brenda iš recesijos šiais metais Ir e, dėja, sveikatos apsaugos kaštai labai sumažinti, decentralizuojant paslaugas, e, perkeliant daug pareigų savivaldybėms ir pritaikant e, konkrečiai priemonės vietoje. Galime sakyti, kad ilgalaikio tvarumo veiksnys, tai yra Europos komisijos rodiklis, vėl yra perteklinis Niderlanduose ir mums nebetaikoma biudžeto deficito perviršio procedūra. Ačiū, labai Jums ačiū. Grįžtame prie Europos parlamento narių. Dabar pasisakys Idiko Galpelts, EPP atstovė. Dėkoju. Norėčiau e, pasveikinti kitų nacionalinių parlamentų atstovus. Manau, nepaprastai svarbu mums e, susitikti visiems ir aptarti šios svarbius klausimus. Porą dalykų norėčiau paminėti. Pirmiausiai, e, klausimą suformuosiu Europos komisijoje, paskui pakomentuosiu pranešimą rengiamą. Daugelis kolegų kalbėjo apie tai, kad yra problemų gyvendant šalims skirtas rekomendacijas. Taip pat jie pasakė, kad rekomendacijos, pats žodis rekomendacijos reiškia, kad turėtų vykti bendradarbiavimas tarp dviejų partnerių. Rekomendacija, jeigu ji pakankamai ambicinga ir naudinga valstybėms narėms, tai yra gerai, geras dalykas, bet manau, iš abiejų pusių yra problemų. Yra man tam tikras visiškai ne, neprimtas dalykas pavyzdžiui, nemanau, kad rekomendacija turėtų būti privaloma ir kad būtų galima kažką nubausti, e, jeigu negyvendama rekomendacija. Niekuomet veiksmingumo neužsitikrinsime, jeigu dirbsime taip. Mums reikia uh, geresnės metodologijos. O dėl pranešimo norėčiau pasveikinti pranešėją, struktūra puikiai, tačiau esu pateikusi keletą pakeitimų, nes mano nuomonė trūksta tam tikrų elementų. Sutinku su kolegomis, kurie sako, kad reikia daug ką padaryti ir kad ekonomikos augimas nėra pakankamai um, aiškus, akivaizdus Dėl to mano rekomendacijos kalba apie galimybės, e, stipresias pusės ir vieną konkretų sektorių. Manau, kad mes neišnaudojame e, mūsų stiprybės, tai yra e, vidaus rinkos galimybė. Mums reikia stiprinti toliau bendrąją rinką, vidaus rinką ir aš pateikiau atitinkamų pasiūlymų. Bet jeigu galėtume stiprinti dar labiau vidaus rinką galėtume e, tikrai užtikrins dėsnį augimą. Galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms. Daugybę metų apie tai kalbame, tačiau MVI susitarė su didžia, didžiulėmis problemomis iki šiol, įskaitant finansinės problemas. Jos negauna lengvai finansų inovacijos, užimtumas, socialinė integracija, ekonomikos augimas. E, aktyviai veikiančios MVI galėtų e, visą tą palengvinti, prisidėti prie augimo. Mums reikia gerai struktūrizuotos finansinės programos ar alternatyvių priemonių, kurios galėtų padėti plėtotis MVI. Aš taip pat e, skiriau dėmesį mokesčiams viename iš savo pakeitimų, kai kurie kolegos apie tai kalbėjau. Buvo pasakyta, kad mokesčiai yra nacionalinės kompetencijos dalykas, sutinku su tuo, tačiau norėčiau paminėti ir kitą uh, dalyką, apie tai kalbu ir savo pakeitime. Mokesčių vengimas, e, mokesčių normų pokyčiai. Mums reikia daugiau informacijos apie tai. Ačiū. Thank you. Hugbaye, SND. Si, Monsieur le Président, euh, je voudrais saluer aussi nos collègues. Socialiste Soas Hubaye. Norėčiau padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams, norėčiau kolegai padėkoti už pranešimą. Daug e, kam pritarėme, bet e, yra momentų, kur nesutinkame su pranešėju ir mūsų koordinatorė Liza Ferreira jau apie tai, ką tik tai kalbėjo. E, kalbama apie tai, kad privačios investicijos palankesnės augimui negu viešosios ir mes turime šiek tiek kitokį požiūrį. Uh, E, jeigu pasižiūrėsime taip pat į. Dėl geležinkelių, pavyzdžiui, Britanijos matome, kad privatizuoti geležinkeliai, bet yra daug daugiau avarijų ir brangesni yra kur kas bilietai. E, taip pat e, yra kitų problemų. Ispanijos buvo pateikta pavyzdžių dėl privačių viešųjų investicijų, bet noriu pasakyti, kad be viešųjų investicijų, pavyzdžiui, didžiulių magistralių ar panašiai, mes neužsitikrinsime rezultatų. Ne visur privatus investavimas yra toks e, veiksmingas. Pasižiūrėkime į Antverpeno aplinkelį, Flandrijos. E, vyriausybė valdžia nusprendė investuoti ir mes turėtume kalbėti apie viešas investicijas ir kalbėti apie tai, kad tai yra realios investicijos, o ne išvaistytos lėšos. Dėkuoju. Sharon Lynch, Airijos parlamento finansų komiteto vadovas. Thank you. My apologies, Chairman. Ačiū. Atsiprašau, pirmininkė, parlamento nariai, nacionalinį parlamento atstovai, dėkoju, kad e, suteikėte galimybę aptarti 2014 metų Europinio semestro procesą. Mes e, aktyviai dalyvavome semestro procedūroje. Airija sėkmingai įvykdė savo ekonomikos pertvarkymo programą ir jau gruodžio 2013 metų gruodžio mėnesį pilnu tempu grįžo į ekonominį gyvenimą. Buvo peržiūrėtos BVP augimo prognozės, tikimasi 2,5 procentų augimo, bet to buvo viršytas 3 procentų BVP tikslas jau 2013 metais. Mes toliau sieksime struktūriškai subalansuotų pokyčių. Pranešime nepaminėta, kad nacionalinis parlamentas aktyviai dalyvavo Europinio semestro procese ir finansinių ir ekonomikos reikalų komitetas taip pat dalyvavo aptariant ir rengiant kiekvienai šaliai skirtingas, skirtas rekomendacijas. Tas rekomendacijas aptarė finansinio ir ekonomikos reikalų komiteto nariai, taip pat e, įmonių komiteto nariai. Mes patys konsultavome su įvairiais suinteresuotais rinkos veikėjais prašėme, kad jie apsižvelgtų į kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas ir priimtų atitinkamus sprendimus. Kilo klausimas dėl šalims skirtų rekomendacijų gyvendinimo ir jų poveikio skiriems ekonomikos sektoriams. Ir daugelis parlamentų komitetų stebi, kaip e, rekomendacijos bus įtrauktos į nacionalinio biudžeto projektą. Airijos atveju šalims skirtos rekomendacijos e, yra labai svarbios e, siekiant pažiūrėti, kaip plėstos, plėtojasi ekonomika ir taip pat jas įtraukti į nacionalinius planus. Kaip patobulinti semestro procesą? Manau, kad reikėtų palikti parlamentui daugiau laiko išnagrinėti ir peržiūrėti šalims skirtas rekomendacijas, nes ankstesnė rekomendacijų peržiūra e, davė gerų rezultatų, taigi jeigu paliktumėte daugiau laiko, E, rekomendacijos taptų dar geresnės ir turėtume daugiau galimybių. Europos parlamentui susitiks su nacionaliniais parlamentais ir aptarti šalims skirtas rekomendacijas ir pasiekti geresnio jų gyvendimo. Taigi, galiu pasakyti, kad šalims skirtos rekomendacijos yra labai aktualios ir naudingos ekonominiam mikai e, Reikia, kad biudžeto deficitas būtų mažesnis negu 3 procentai, reikia didinti tvarumą ir vartotojų pasitikėjimą, tačiau būtina ir fiskalinė konsolidacija. Ir ją turi lydėti e, produktyvis investicijos. Mes turime užduoti savo paprastą klausimą. Koks Europos semestro tikslas? Tai susiję su atskaitomybės ir demokratinio legitimumo klausimais. Mes norėtume, kad rekomendacijose daugiau dėmesio būtų skirtama investicijoms, tačiau taip pat jos turi nešti tam tikrų socialinių dividendui. Mums reikia konkrečios rekomendacijos Europos Sąjungai kaip tokiai, ne tik šalims skirtų rekomendacijų, bet ir Europos Sąjungai skirtų rekomendacijų. Europos sąjungos programa tai ne tik tai skaičiukai balanse, tai tų principų, kurio, kurie buvo patvirtinti ketvirtajame, penktajame dešimtmetyje laikymasis. Taigi, labai geras dalykas rekomendacijos, tačiau jas reikėtų taikyti plačiau ir plačiau į viską žvelgti. Labai ačiū. Kągi, siū, siūloma, yra rekomendacijos teikiamos eurozonai, tačiau ne ES kaip tokiai. Dabar Eduardo Kaprita, finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Portugalija. Labai ačiū ir labai gerai, kad nacionalinio parlamento atstovai turi galimybę susitikti su Europos parlamento ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto komitetu ir aptarti Europinį semestrą. Europos kristės kontekste stebime, kad trūko ekonomikos politikos koordinavimo tarp skirtingų šalių ir trūko tiesioginio dalyvavimo kiekvienos šalies kovojant su krize. Europos semestras dabar yra tik pačioje pradžioje, tačiau tai yra žingsnis teisinga linkme, užtikrinantis glaudesnės sąsajas tarp um, veiksmų, kurių imamasi Europos Sąjungoje ir tarp žmonių, kurie priima sprendimus, tai yra žmonių išrinktų politikų. Euros, Europos Sąjunga patiria daug sunkumų, augimas daug kur nulinis, vykdoma politika nukreipta prieš augimą. Portugalija yra geras pavyzdys. Portugalija ką tik pabaigė trejų metų laikotarpį e, skirtą prisitaikymui. Trejus metus gyvename recesijoje e, ir Portugalijos ekonomika susitraukė. Strateginiai sektoriai e, arba buvo sunaikinti, arba prarado galimybę užtikrinti šalies augimą. Mes taip pat gavome savo šaliai skirtas rekomendacijas Europinio semestro kontekste. Taigi komisija ir šis komitetas turėtų pirmiausia pažiūrėti, ką padarė Trojka ir paieškoti geresnių būdų koordinuoti ekonomikos politiką. Turime paieškoti tokių koordinavimo būdų, kurie leistų fiskalinę konsolidaciją suderinti su ekonomikos augimu. Reikėtų paieškoti galimybių sukurti daugiau darbo vietų. Privalome kovoti su mokesčių vengimu, turime užkirsti kelią mokesčių rojams Europos Sąjungoje, kad įmonės ten neperkeltų savo būstinių. Taip pat turime galvoti apie bankų sąjungą ir teikti atitinkamas garantijas savo piliečiams. Turime būti lankstus, lankščiai pažiūrėti į biudžeto politiką, koordinuoti savo pozicijas ir veiksmus. To reikia uh, užtikrint Europos ateitį ir užtikrinant, kad uh, Europos piliečiai pasitikės ES ir jos vykdoma politika. Bet liukia. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti kolegas iš Vokietijos. Šiandieną vyksta labai svarbus klausimai ir tai jie matau, kad atstovų iš Vokietijos nacionalinio parlamento nėra. Dėl to reikia tiesiog apgailestauti. E, galiu tai vardinti kaip įžeidimą šiam komitetui. Europos semestras yra labai svarbus. Mes stengiamės parengti rekomendacijas dėl ekonomikos politikų ir į kurias e, valstybės narės turės atsižvelgti. Todėl norėjau, kad e, į komitetą būtų atvykę mano kolegos iš Vokietijos. Vis dėlto atrodytų, kad e, Vokietijos federalinė valdžia neketina įgyvendinti Vokietijai skirtų rekomendacijų. Pavyzdžiui, yra parengta rekomendacija e, skirta reformuoti e, mokesčių sistemą, ją supaprastinti, e, supaprastinti mokesčių bazę, tačiau matome, kad nėra pasiūlyta šiuo atžvilgiu jokių teisėkuros projektų. Taip pat reikia reformuoti pensijų sistemą nes e, būtent dėl jos e, labai ženkliai auga socialinės e, įmokos ir taip toliau. Tačiau dėja Vokietija visas šias re re rekomendacijas ignoruoja. Taigi, ko mes pageidaujame, Vokietija elgesi priešingai. Priešingai nei buvo numatyta rekomendacijoje. E, buvo sakyta, kad pensijų socialinė sistema turi būti stiprinamos. Tačiau Vokietija elgėsi priešingai, tad nematau e, priežasčių, e, dėl ko, tarkim, rekomendacijos turėtų būti apskritai rengiamos. Taigi tikrai labai gaila, kad kolegos iš Vokietijos netvyko. Dar vienas pastebėjimas. Mes galime kritiškai atsiliepti apie tai, kad šalims skirtos rekomendacijos e, turėtų būti peržiūrėtos, e, turi būti vertinta jų esmė. Pavyzdžiui, buvo pateikta viena rekomendacija Vokietijai, kad e, mokesčiai būtų sumažinti. Tačiau juk per mokesčius yra finansuojama ne viena veikla. Taigi, mm, man atrodo, e, kai kurios rekomendacijos turėtų būti peržiūrėtos. Dėkoju. Ačiū ponui Liukė. Dabar sutiksiu žodį Danutai Hubner. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau e, pakomentuoti pakeitimus, kuriuos pateikiau pati ir kolegos iš e, mano frakcijos. Greičiausiai paminate, kad kai mes e, kaip parlamentas e, dėrėjomės dėl 2014-2020 metų sanglaudos politikos, tuo metu mes e, įvedėme priemonės, kurios susijėtų sanglaudos fondų panaudojimą su europiniu semestru. Taigi dabar ir turime kaip ir tų diskusijų rezultatą yra kalbama apie tai, kad reikėtų geriau, efektyviau panaudoti struktūrinės fondus, e, panaudoti tas lėšas e, investicijoms, e, reformoms įgyvendinti, nes investicijos labai reikalingos siekiant išeikti iš krizės. Na ir apie tai yra kalbama ir šalims skirtose rekomendacijose sąsaja tarp e, lėšų, e, tarp fondų ir e, Europos semestro yra matoma jau per visą, tarkim, investavimo laikotarpį, pradedant nuo egzantį vertinimo ir vėliau. 2014 metai yra laikotarpis, kai pradeda, pradeda galioti nauja finansinė perspektyva. Todėl mes norime užtikrinti, kad sąsaja tarp fondų ir Europos semestrų taptų dar labiau matoma ir kad būtų, na, kaip ir labiau matomi struktūriniai fondai, kad būtų lengviau pritraukti privatų kapitalą investicijoms. Taigi, E, atitinkamai siūlau pat, pakeisti pranešimo projektą, kurį šiandien parengė Europos parlamentas. Ačiū dabar žodis e, e, žodžiui Kilžinė iš Belgijos parlamento. Merci. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū kad pakvietėte mus. Manau, jog dialogas tarp nacionalinių parlamentų ir ES institucijų, konkrečiai ES parlamento, yra būtinas, bet reikėtų dar stiprinti tą e, dialogą. Trys minutės mūsų teiktos pasisakyti, bet vargu ar pakanka to laiko, kad galėtume išspręsti visas problemas susijusias su legitimumo e, stogą, su, kad galėtume pakalbėti išsamei apie valstybės autonomiją ir panašius dalykus, bet dialogas gali vykti tada tik tai, kai vyksta jisai dviem kryptim. Parlamentas turėtų turėti daugiau galimybių, nacionaliniai parlamentai turėtų turėti daugiau galimybių išsakyti valstybių nuomonę, bet bent jau vyksta tam tikra pažanga. Dėl šios dienos temos mes galime pakritikuoti e, laiką, per kurį raginama grįžti prie biudžeto pusiausviros. Ir dėl laiko, per kurį reikia e, atkurti valstybės finansus, bet ne tuo pačiu metu neužmušti, nenužudyti augimo, kaip užtikrinti e, darbo vietas ateičiai, socialinius dalykus e, išsaugoti. Tai yra amžiniai klausimai, kurie labai aktualūs valstybėms ir kurie, e, pagal kuriuos funkcionuoja mūsų ekonomika. Belgijoje Labai dažnai matome problemų dėl to, kad mažai investicijos dėl biudžeto apribojimų ir tai yra labai blogai, nes tokiu būdu prarandamas piliečių pasitikėjimas netgi Europos institucijomis. Dėl rekomendacijų, kurios atsispindi pranešime, norėčiau tris esminius dalykus pasakyti, kurie, mano nuomonė, nepakankamai nušviesti E, pirmasis dalykas arba šis tai yra energetikos dalykas, e, energetikos e, veiksmingumas, energetinės moksliniai tyrimai šioje srityje tiek Europai tai svarbu, tiek geostrateginė prasme ypač galvant apie santykius su Rusija, kiti kolegos apie tai kalbėjo taip pat, e, nepamirškėjame ekonomikos aspekto, šiandieną negalima atskirti energetikos ir biudžeto klausimų, nes e, šie klausimai iš tikrųjų yra labai tampriai susiję. Kitas elementas yra socialinis aspektas. Manau, kad bet kokią kainą vykstantis e, darbo kaštų mažnymas uh, E, neprisidės prie socialinės konvergencijos ES ir taip pat e, mes galime pamatyti neigiamas pasiekmes e, darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo. Aš galiu pasakyti, kad protekcionizmas nėra geras, bet kitą vertus mes neturime veikti siekdami pakengti kitiems yra ieškama būdų perkelti veiklą. Bet taip pat mums reikia priemonių, kurios būtų palankesnės veiklai verslui. Ir kitas dalykas e, - reformos valstybėse naise, kai kur būtų galima eiti kur kas toliau, užtikrinti finansų sistemos tvirtumą, bet taip pat galvoti apie realią ekonomiką. Uh, apie įmonės, jų veiklą, ne tik apie spekulacijas reikėtų siekti padinti skaidrumo, kovoti geriau su mokestiniu sukčiavimu ir taip tokiu būdu siekti biudžeto geresnės pusiausvyros. Ir e, taigi energetika, socialinė konvergencija ir finansai, mano nuomonė, E, turėtų labiau atsispindėti galutinėme pranešimo variante. Dėkuoju. Gabrielė Tamandra, biudžeto komiteto vadoviausios parlamente. Mikro. Äh, danke, Herr Vorsitzender. Ich werde auch in Deutsch sprechen. Ich bedanke mich für die Initiative. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už šią iniciatyvą, pakviesti mus į komitetą ir pasikeisti nuomonėmis. Austrijos parlamente jau yra analizuojamos šalims skirtos rekomendacijos. Yra parengtas Austrijos prioritetų sąrašas, jis yra parengtas nuo pereitų metų ir vadovaudamėsi jų e, prie, žiūrime, ar e, laikomės tų šalim skirtų rekomendacijų ar ne. Biudžeto komitete e, pereitą savaitę buvo diskutuota šiuo klausimu, tai buvo viešosios diskusijos. Ir jeigu norime, kad mus vertintų rimtai, turime užtikrinti, kad šalims skirtų tos rekomendacijos, arba bent jau didžioji jų e, dalis būtų įgyvendintos. E, dauguma rekomendacijų yra susijusios, pavyzdžiui, su reformomis pensijų srityje e, per dideliais darbo kaštais, darbo apmokestinimu. 2013 m. rūdienį ėmėmės priemonių E, pagal mūsų nacionalinės programas. E, tam, kad e, de facto pensinis amžius būtų suderintas su de jure pensiniu amžiumi, nes Austrijoje na, tas pensinis amžius nesutapo. Šalims skirtos rekomendacijos prašo, kad e, reikėtų e, suderinti vyrų ir moterų e, pensinį amžių. Tai yra tikrai labai politiškai jautrus klausimas, bet darbo rinka na, taip pat turi užtikrinti pakankamai darbo vietų, tarkim, moteriams, vyrams ir kitiems. Mes siekiame užtikrinti mūsų darbo rinkos aktyvumą ir tam tikslui atidėjome 300 e, milijonų eurų. Ir reikia pasakyti, kad mūsų šalyje nedarbo lygis yra vienas mažiausių, tačiau pamažu auga. Um iš viso bedarbių mūsų šalyje apie 400 tūkstančių. Taigi mes suvokiame, kad reikalinga e, fiskalinė konsolidacija, mes esame subūrę ekspertų e, darbo grupę, kurioje yra analizuojamos komisijos rekomendacijos. E, pavyzdžiui, kaip būtų galima perkelti apmokestinimo naštą, tarkim, nuo darbo į kitas rytis. E, Europos parlamento nariai e, yra pasakę, kad e, rekomendacijos pasižymi ir politinė dimencija. Ir tai, kad valstybės narės turi priimti pačios politinius sprendimus. Laikausi nuomonės, kad nacionaliniai parlamentai gali iš tiesų ženkliai prisidėti e, prie to, kaip, mm, tarkim, aktyviau dalyvauti mm, priimant sprendimus dėl Europos semestro. E, labai svarbu, kad būtų galima teikti informaciją ir komisijai, ir mm, nacionaliniam, e, nacionaliniams parlamentams dėl to, kaip yra gyvenimas tas e, Europos semestras ir manau, kad nacionaliniai parlamentai čia gali vaidinti labai svarbu vaidmenį. Ačiū, Abebinondas Marijas. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau e, pasveikinti kolegas iš nacionalinių parlamentų atvykusius į šį e, komitetą. Deja, turiu pasakyti, kad kolegos ir iš Graikijos nacionalinio parlamento netvyko. Taip pat, kaip ir kolegų iš Vokietijos e, nėra. Man atrodo, kad dauguma e, Vokietijos politikų žino, kad e, sprendimai, kuriuos priema e, dabartinė Vokietijos valdžia, gali daryti įtaką ir ES politikai. Tuo tarpu, kalbant apie Graikiją, e, sprendimai, kuriuos e, priema Graikijos parlamentas, yra siūlomi tiesiogiai trojkos. Na ir Graikijoje apie tai jau viešai kalbama, kad e, Graikijoje vykdoma politika yra primesta trojkos e, per įvairia, įvairias rekomendacijas. Tarkim, Graikijai nėra, yra, nėra skirtų šalims rekomendacijų, kadangi mes vadovaujamasi memorandumu e, kuris, kuris greičiausiai privedė prie visiškos e, katastrofos šalyje. Taigi e, komisija e, parengė dokumentą ir galiu pasakyti, kad šis parengtas dokumentas gali būti taikomas netgi tada, jeigu uh, E, pavyzdžiui, pažeidžiamos e, žmogaus teisės. E, tai iš tiesų situacija, kurioje šiuo metu yra atsidūrusi Graikija, įgyvendinama na, tai, kas jai buvo primesta. Iš vienos pusės ES yra tokios šalis kaip Vokietija, iš kitos pusės yra Graikija, Airija ir kitos šalis, kurios turi e, patirti tų memorandumų pasakmes. Taigi su memorandumu mes neišeisime iš aklavitės. Graikija yra milžiniškas nedarbo lygis. E, e Mūsų šalyje yra pusantro milijono e, bedarbių 70 procentų kapitalo dabar yra kaip ir išvesta iš mūsų šalies ir galime sakyti, kad Graikija nuskurdo. Tokiomis sąlygomis mes gyvename dėl trojko sprendimų. Taigi tas žymusis Europos semestras e, praktiškai Graikijoje neegzistuoja. Mes darome tik tai tai, ką dar, ką, ko nori iš mūsų Merkel. E, Taigi, man atrodo, kad to, tokiai e, taupimo politikai reikia dėti tašką. Ačiū. Ponas Noir Hordzin. Thank you, Mr. Chair. Um, I would not... Pone. Ačiū pirmininkė. Aš nekalbėsiu apie patį pranešimą, nes mano kolega mm, puikiai jį aptarė. Noriu kreiptis į nacionalinių parlamento narius, kurie atvyko į šio ryto posėdį. Labai mums svarbu apsikeisti su jumis nuomonėmis, labai svarbu išklausyti, kokios yra geriausios praktikos taikomos jūsų šalise. Mes manome, kad e, tema, kurią aptarėme, yra labai svarbi ir toliau turėtume kalbėti apie stabilumo ir augimo pakto laikymasi, apie šalims skirtas rekomendacijas. Mums įdomu žinoti, kaip E, šios nuostatos įgyvendinamos skirtingose šalise. Kaip jau minėjo mano kolegos, Vokietijos ir Graikijos parlamentų atstovų nėra, tačiau trūksta ir kitų šalių parlamento atstovų. Pernai aš pati buvau atvykusi į Europos parlamentą kaip nacionalinio parlamento atstovė ir iš kitų nacionalinių parlamentų ne visų šalių atstovai atvyko. Svarbu, kad nacionalinių parlamento atstovai surastų laiko ir galimybių dalyvauti mūsų posėdėje, negi jie neturi jokių geriausių praktikų, kurios apie kurias norėtų papasakoti. Na, esame gavę lankstinukus apie tarpparlamentinį bendradarbiavimą ir aš manau, kad šioje srityje dar galime padirbėti. Tikimės, kad kitais metais dalyvaus visų nacionalinių parlamentų atstovai ir prašome paraginti e, savo kolegas iš savo šalių kitais metais būtinai dalyvauti mūsų posėdyje ir būtinai atlikti savo vaidmenį. Ačiū. Strana Džirdovič, Kroatijos parlamentas, fiskalinio ir biudžetų komiteto pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Mes pritarėme pranešimo projektui, jis apima visus, daug, daugumą tų aspektų, kurie yra aktualūs nacionaliniam parlamentam. Nacionalinių parlamentų dalyvavimas yra svarstytina tema ir mes manome, kad nacionaliniai parlamentai turėtų būti labiau įtraukti į procesą, kad jie turėtų galimybė išnagrinėti priimamus sprendimus. Tik tai 10 procentų šalims skirtų rekomendacijų 2013 metais buvo visiškai įgyvendintos. 45 procentai rekomendacijų buvo įgyvendinti tos tik iš dalies. Taigi, tai svarbu atsiminti priimant sprendimus ekonomikos ir biudžeto politikos klausimais. Net jeigu sprendimai rekomendacijos yra kokybiški, jie tokiu atveju, jeigu rekomendacijos ar sprendimai nėra įgyvendinami, negalima tikėtis geresnių rezultatų. Taigi be įgyvendinimo gerų rezultatų nepasieksime, o dėl Kroatijos turime biudžeto perviršio procedūrą, biudžeto deficito perviršio procedūrą. Kroatija prisijungė prie ES recesijos metu ir turime pripažinti, kad kai kurie sektoriai jau ilgai išgyvena nuosmukį, pavyzdžiui, statybų sektorius, Taigi rekomendacijų nepakaks. Reikės glaudesnio bendradarbiavimo, jeigu norime užtikrinti tam tikrų ekonomikos sektorių atsigavimą. Ponas Kartį. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti nacionalinį parlamento atstovus, taip pat padėkoti pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams. Ypač noriu padėkoti GUE frakcijos vardu Marijai Matijas, kuri mūsų frakcijos vardu pateikė nemažai pakeitimų. Jeigu jie bus patvirtinti, tai šis dokumentas tarp stipresnių ir turiningesnių. Vienas iš kolegų kalbėjo apie būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp kairės ir dešinės. Manau, kad yra ir dar didesnių sunkumų, o būtent demokratijos deficitas, kuriuo pasižymi pats procesas. Žvelgiant į nacionalinių parlamentų atstovus čia šioje salėje, e, pradedu stebėtis, ar iš vis kitų šalių nacionalinių parlamento atstovai žino, kad toks posėdis vyksta ir kad jie į jį buvo kviečiami. Aš manau, kad ši, re, ši realybė, ši ekonominė realybė, kuri yra nušviečiama pranešime, nėra atspindima tiksliai, nes tikrovė tokiose šalyse kaip Airija, tie, kas blogai gyveno krizės pradžioje, šiandien gyvena dar blogiau. Viešosios paslaugos išgyvena nuosmukį. Paprasti piliečiai dar labiau nuskurdo. Ir daugelis regionų neproporcingai nukentėjo dėl pritaikytų priemonių. Ir, kad, kaip jau minėjau, trūksta demokratijos. Ir dėl šalims skirtų rekomendacijų siūlau imtis radikalaus žingsnio – įtraukti nuostatą, kad e, šalims skirtos rekomendacijos e, negali būti tvirtinos, jeigu vyriausybė nevykdo savo įsipareigojimų. Nes pirmiausia, politikai, kuriuos išrinko žmonės, turi būti atskaitingi teis, tiesiogiai žmonėms, tiesiogiai valstybių narių piliečiams. Taigi visus mus paraginčiau e, įdėkti tokias priemonės, kurios skatintų vietos ekonomiką, kurios skatintų investicijas ir kurios leistų atsigauti tiems, kurie patyrė didžiausią žalą dėl pritaikytų uh, griežtumo priemonių. Ta taupimo politika neveikia, ji tik daro žalą tiems, kam labiausiai reikia pagalbos. Ačiū. Sotilijos Zarinapolos. Neprisijungusiu vardu. Ačiū, pirmininkė. E, vakar išklausėme pono Dragė ir šiandieną kalbam apie Europos semestrą ir galėčiau padaryti vieną išvadą. Šios dienos politika tęsis, apie tai kalbėjo ir ponas Dragis, pona Merkel, ponia Merkel. ar iš tikrųjų yra dabar jau galima kalbėti apie krizės pabaigą, bet tai klaidinga nuomonė vyksta resturu, rekturizavimas, mažėja mm, darbo kaina ir tai yra naudinga bankams, dėlėms įmonėms kurios susidirba milijardus eurų per keletą dienų. Ir kas už tai sumokės Europos e, semestras, apie ką kalba, tai yra e, darbo lėšų perkelimas į kitus sektorius, socialinį, pavyzdžiui, sektorių. Bet e, mes matome, kaip viskas vyksta ir iš tikrųjų matysime tik daugiau skurdo. Ponas Dragis kalbėjo apie tai, kad reikia toliau taupyti, bet tai atneš tik tai dar didesnės problemas. Biudžeto e, drausmi, suvaržymai, kas labiausiai kenčia nuo to žmonės ir dėl to reikia, kad Europos e, semestras ES nebeverstų valstybių narių toliau taupyti nes puikiai žinome, kad e, reikia tą politiką pakeisti, iš esmės netgi nebetaikyti jos. Ačiū dabar Otmarkaras. Dėkuoju. Pirmininkė, ponės ir ponai. Noriu keturis dalykus pasakyti. Pirmiausiai, pasidžiaugsiu, kad mes susirinkome čia ir dirbome visi kartu. Dirbame visi kartu. Bendras darbas e, turėtų būti lauk, labiau struktūrizuotas, turėtume sutikti ne tik dėl Europos semestro, bet ir 13 straipsnio konferencija yra svarbus dalykas. Mums svarbu, kad visos priemonės, kurias priimame dabar per ekonominę ir finansų krizę, kurios nebūtinai pagrįstos e, bendrijos teisė, būtų koordinuojamos parlamentų lygmenių. Tai nėra klausimas, kaip kažką iš kažko atimti, bet kaip galėtume uh, sutelkti pastangas siekdami bendrų Europos tikslų. Pirmas mano pastebėjimas. E, Išėties taškas, apie kurį gal mes pamirštame diskusijose. Turime bendrą valiutą ir Mes esame vienintelė bendrė, kuri turi bendrą valiutą, neturėdama bendros biudžeto ir mokesčių politikos. Uh, Jeigu mes norime pasimokyti ko nors iš šitos krizės, tai turime užsitikrinti ne tik stabilumą, bet reikia galvoti apie bendrą Europos biudžetą ir mokesinį koordinavimą europinių lygmenių. Mes turime užsitikrinti tai. E, dabar antras pastebėjimas – Europos semestras šešių dokumentų paketas, dviejų, trojka, Europos stabilumo mechanizmas. Tai yra priemonės, kurios skirtos padėti e, Jo, tai yra tarp vyriausybinės priemonės, bet jos silpina nacionalinius parlamentus ir Europos parlamentą. Ir mes kalbame tik apie laikinus sprendimus, tai nėra e, dokumentai priimti pagal e, sutartis. Trojka taip pat jos veiksmai. Aš esu labai skeptiškai nusiteikęs ir galbūt kai ką net atmeščiau. Dabar e, norima Europos stabilumo mechanizmą tarsi nustumti į šoną ir e, kurti Europos valiutų fondą. Jeigu mes tokį fondą įkursime pagal bendrijos teisę, tai tada E, užsitikrinsime politinį patikimumą ir užtikrinsime, kad ES turės priemonių stabilizuoti valiutą bet kuriuo metu, kai jie, jie susiduria su sunkumais. Trečias pastebėjimas - turinys. Koks yra Europos semestro turinys? Mes ir toliau turime dirbti. Noriu pasakyti, kad Europos komisijoje naujoje Moskovičiai ir Marian Taisen bus atsakingi už Europos semestrą, valiutą, augimą, biudžetą, socialinius darbo klausimus jie tie klausimai bus sugrupuoti kaip kriterija Europos semestrui, taigi vargu ar mes tikrai galėsime įsigilinti į viską. Ketvirtas dalykas - gyvendinimas. Reikia aiškiai apie tai kalbėti. Mes turime pereiti nuo rekomendacijų prie gyvenimo su sankcijomis. Visi valstybių ir vyriausybių vadovai yra pasisakę, e, pastebėję, kad įsipareigojimai įgyvendinti tai, dėl ko sutarta, turi e, būti lydimi sankcijų už nevykdymą. Norint užsitikrinti, pak... jeigu neturėsime gero gyvenimo lygio, tai bus e, žalinga visiems. Paskutinis kalbės Kostas Mavridis ir paskui suteiksiu žodį pranešėjui. Pirmiausiai norėčiau padėkoti. E, pranešėjui ir kitiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo. Pirmininkė yra sunku kalbėti apie ekonominius dalykus, nekalbant apie ideologinį turinį. Ir aš būtent tą pabandysiu padaryti. Kalbėsiu apie vieną aspektą. Ir aš e, ne bandysiu išvengti ideologijos, kiek tai galėsiu. Konkrečiose rekomendacijose šalyse aš e, norėjau pamatyti, ką nors apie privačios skolos rektorizavimą, ypač tose valstybėse narėse, kuris sukaupusi didžiulę privačią skolą dėl bankų sistemos. E, privačios skolos e, lygis Ispanijoje ar mano šalyje Kiprė, periferijoje Europos Sąjungos, yra toks aukštas, lyginant su mažėjančiamis pajamomis, kad mes e, sukūrėme zombi, tokią zombinę privačią skolą, kuri atsispindi bankų e, balansuose. Ir žmonės bei smulkus verslas turi turėti antrą galimybę. E, ir reikėtų konkrečių rekomendacijų, kurios galėtų daugą pakeisti. E, paaiškinimas, kodėl vengiama spręsti šio klausimo, man taip atrodo. Galbūt yra tai, kad tie, kurie rašo konkrečias rekomendacijas, galvo, kad tai e, nulinės sumos žaidimas. E, kai e, nurašai skolą tam tikros sumos, kažkas už tai sumoka, bet mūsų situacija nėra normali ir reikėtų pakoreguoti tai tokiu būdu užtikrinti dinamiką ekonomikoje ir sukurtų papildomos vertės ir reikia iš esmės e, reformuoti bankroto nemokumo procedūras, ypač eurozonos periferijoje. Ačiū. Brian Hayes dar norėjo pasisakyti, mes nepastebėjome jo pradžioje. E, suteiksiu žodį jam, bet prašau kalbėti trumpai. Ačiū, pirmininkė, labai ačiū už e, jūsų e, E, šią pastabą, štai kad suteikėte man žodį, prisidėsiu prie kolegų, pasidžiaugsiu mūsų sutikimu ir noriu pasakyti, kad labai svarbus yra dialogas aptariant visus klausimus. Štai ką noriu pasakyti. Šalims skirtos rekomendacijos ir semestro procesas mes E, praeitas, prieš porą savaičių kalbėjome apie tuos dalykus ir pono debakė pranešimą. Svarbiausias dalykas, kad šalis taptų, jaustų nuosavybę tų programų. Nereikėtų versti šalių kažką daryti, reikėtų pasimokyti iš kitų šalių vienoms, iš kitų. Kodėl, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Austrijoje toks žemas jaunimo nedarbas 6-7 procentai, o ar pateikti e, 25 procentų e, Britanijoje ir Airijoje. Ką to šalys daro? Suteikia daug mokymo galimybių, įtraukia pramonę, verslą ir mes to nedarome. Ir aš manau, kad mes turime tokius klausimus kelti, kaip galėtume geriau e, daug ką daryti, galvodami apie viešąjį administravimą. Aš Noriu pasakyti, kad kolega iš mano komiteto puikiai pas, pasisakė, pasidarė puikia pastabą dėl laiko rekomendacijų, nuo kada priimos rekomendacijos ir įgyvendinamos jos. Tikslas turėtų būti pagerinti mūsų darbą kaip viešosios administracijos atstovų. Ir grįžtų dabar prie kolegės Hübner pakeitimų pono Debakė pranešimui. Uh, Kai e, daromos e, konkrečios rekomendacijos šalims, mes turėtume pasižiūrėti į daugiametę finansinę programą e, ES biudžetą, kad tų šalių administracijos sistemos galėtų prisiderinti, nes kai kurios priemonės yra brangios, reikia daug laiko ir lėšų, kad pavyzdžiui kažką pakeistum administracijose. Ir mes turėtume pasitelti biudžetą ir sistemą, kuri pagrindžia tą biudžetą kad galėtume įdėkti kažkokius pokyčius ir sustiprinti administraciją. Toliau e, šešių priemonių paketas fiskalinis susitarimas kitos priemonės, e, tai bus taikom ir mano šaliai. Vienas dalykas yra biudžeto drausmė, kitas dalykas reikia užtikrinti, kad mes žengėme link augimo. Jeigu mes to neužsitikriname per investicijas, vystimasi, E, tai mes nepatrauksime žmonių, būtent tą mums reikia padaryti. Ačiū pirmininkė. Dabar žodis pranešėjai, kuris e, apibendrins diskusiją. Thank you, colleagues. I think it was a very fruitful... Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Apsikeitimas nuomonėmis buvo tikrai naudingas. Ne tik aš kaip pranešėjas, bet taip pat ir šešioliniai pranešėjai ir kolegos iš kitų frakcijų pasižymėjo jūsų pastabas ir tikiuosi, kad diskusijose per, per artimiausias savaitės pavyks pasiekti gerą kompromiso. Neatsakysiu visiems į pateiktus klausimus, į pateiktas pastabas, tiesiog pateiksiu keletą e, baigiamųjų pastabų mm. e, Pirmiausia, turime suvokti, kad mes e, gyvename tam tikroje pinigų zonoje ir tai lemia tam tikrus įsipareigojimus, tam tikras sąlygas. Ir tie įsipareigojimai nebuvo vykdomi ir matome, koks buvo rezultatas. Taigi reikia stiprinti ekonominę valdyseną ir būtent apie tai ir kalbama, kad valstybės narės turi žiūrėti, kaip laikomasi taisyklių. Jos yra ir teisėjas, ir teisiamasis vienu metu, o teisinėje sistemoje tai sunkiai veikia. Taigi, todėl prašoma, kad komisija taptų tokiu nešališku arbitru šiame procese, šiame teismo procese. Pats e, procesas labai svarbus ir jį reiktų priminti. Kitas dalykas – struktūrinės reformos ir deficitas biudžete. Taupimo politika, struktūrinės reformos e, daugelie šali, šalių situaciją dar labiau apsunkino. Bet pažiūrėkime, kaip viskas vyko. Tos problemos, kurios buvo taisomos po krizės, atsirado ne krizės metu, o daug anksčiau vienos šalis e, tas problemas pastebėjo, pavyzdžiui, Vokietija, kitos tų problemų nepastebėjo. O dabar vėl kaltinamos struktūrinės reformos. Taigi, pirmiausia, visas procesas remiasi įsipareigojimų vykdyti rekomendacijas ir taip pat įsipareigojimų stebėti, kaip tos rekomendacijos vykdomos. Be to reikia užtikrinti plėtrą, augimą, nedarbo mažinimą, didesnį jaunimo užimtumą ir tam reikalingos atitinkamos priemonės. Ir ketvirtoje pastraipoje savo pranešime miniu, kad vien tik darbo kaštų sumažinti nepakaks. To neužteks konkurencingumui padinti. Reikia užtikrinti inovacijas, reikia plėsti rinkas, be to reikia daugiau investicijų, tiek viešų, tiek privačių. Aišku, viskas priklausys nuo to, kaip e, tai bus daroma, ko, į kokius produktus bus investuojama. Buvo minėtas Antverpeno aplinkelis. 80 procentų aplinkelio statybų finansuojama iš e, privačių lėšų, ne iš valstybinių lėšų. Apie tokias investicijas kalbu. Ir paskutinė pastaba, ne tiek dėl demokratinio proceso, kiek dėl to, kad rekomendacijas šalis turėtų vertinti kaip kažką savo. Kokiagi bebūtų procedūra valstybėse narėse, noriu priminti šešių aktų paketas, dviejų aktų paketą. Visi šie paketai buvo patvirtinti valstybėse narėse. Jie buvo patvirtinti savanoriškai. Dabar valstybės narės turi vykdyti savo įsipareigojimus, įgyventinti struktūrinės reformas, patikrinti, kaip jos tikrinamos, e, užtikrinti kad siekiama Europą 2020 tikslų, kad kovojama su skurdu, kad kovojama su nedarbu ir jaunimo nedarbu, kad investuojama į strateginės sritis. Ir Tik tai taip galime užtikrinti. Pirmiausia, valstybės narės turi suvokti, kam reikalingos tos reformos. Reformos reikalingos ne Briuseliui, reformos reikalingos tų šalių piliečiams, kad e, šalies ekonomika gali, galėtų būti konkurencinga, kad galėtų eksportuoti, kad galėtų aukti ir plėstis. Būtent to norima. Aš atsižvelgsiu jūsų pastabas, dėkoju visiems, dėkoju visiems, kas atvyko. Manau, kad diskusijos buvo labai naudingos ir tikiuosi, kad susitiksime kitą kartą. Labai ačiū. Ačiū. Dėkoju kolegoms iš nacionalinių parlamentų. Labai jums ačiū už nepaprastai svarbų indėlį šias diskusijas. Manau, kad šis procesas skirtas demokratijai demokratiniam atskaitingumui Europos semestre sustiprinti yra uh, procesas, kuris vystosi, mes bandome jį pagerinti. Manau, kad šis pasikeitimas nuomonėms yra geras. Išgirdome svarbių e, nuomonių iš jūsų ir tikimės, kad šios diskusijos jums taip pas. Taip pat e, padės e, vykdant jūsų uždavinius ir diskutuojant šiais klausimais arba kalbant apie nacionalinį biudžetą, stabilumo teisės aktus, rekomendacijas skirtas šalims, manau, kad atsirasti turi kažkas labiau metodiško. Mes kalbam apie tai, kad reikia dar geriau įtraukti parlamentus ir anksčiau diskusijose dėl šalių rekomendacijų tiek ES, tiek nacionalinių lygmenių reikia tą daryti ir aš tikiuosi, kad mes tokiu būdu galėsime dirbti kartu. Ir sustiprinsime demokratinį legitimumą ES ir nacionalinių lygmenių semestro procese. Dėl pranešimo tvarkaraščio balsuosime komitete spalio 7 dieną, o plenarnėje sesijoje per antrąją spalio sesiją. Ačiū Jums dar kartą visiems.